Okay, good morning, friends. We're about to start, but I'm going to invite. Labas rytas, tuojaus e, pradėsime. Noriu pakviesti poną Hampel užimti vietą mūsų podiume, kuri jums rezervuota. Labas rytas, sveiki atvykę. Kitaip nei buvo pranešta, šiai diskusijai pirmininkausiu aš, o ne Klaudas Morais. Jis atsiprašo už tai, kad negalės dalyvauti, taigi turėsite reikalų su manimi šį rytą. Džiaugiuosi, kad šiandien mūsų postė dalyvauja 29 nacionalinių parlamentų nariai, atstovaujantis 14 valstybių narių, beveik pusiai visų valstybių narių, tačiau esu tikra, kad kitais metais ta pati diskusija vyks dalyvaujant visų valstybių narių atstovams, taigi visiems sakau sveiki atvykę. Šios dienos tema demokratija, žmogaus teisės ir pagrindinės, teisės viršinybė ir pagrindinės teisės. Per pastaruosius keletą metų Europos parlamente mes apie tai labai daug kalbėjome nes e, Europos integracija ir bendradarbiavimas dažnai yra apibrėžiamas tokiais praktiniais dalykais, bendraja rinka, policijos, e, teisės saugos e, struktūrų bendradarbiavimu, ekonominiais terminais, tačiau dažnai pamirštame, kad ES yra vertybių bendryje ir tos vertybės yra išdėstytos sutarčių antrajame straipsnė, tai yra pats svarbiausias sutarties straipsnis, galėtume teikti, kad pirmasis yra svarbiausias, tačiau pirmajame vis tik tai yra tokios įprastinės mandagumo formuluotės, o antrajame surašytos mūsų vertybės, kurios yra suformuluotos labai puikiai, tačiau tai yra žodžiai surašyti ant popieriaus ir juos surašė pareigūnai, diplomatai puikiai savo darbą atlikė, tačiau per pastaruosius metus mes vis labiau pastebime, kad reikia šios taipnio nuostatas perkelti į praktiką ir apibrėžti, pasakyti, kai mes kalbame apie bendrasios vertybės, ką mes turime omenyje. <clears throat> Prieš šį posėdį vyko pusryčių metu diskusija ir e, labai įdomiai rutuliojasi. Kalbėjome apie tai, kad susidurime su e, naujais e, migracijos, naujomis migracijos apraiškomis formomis ir e, sakėme, kad atvykėliai turi perimti mūsų vertybės bendrasias, o kokios tai yra vertybės, manau, kad reikia nuolat apie tai diskutuoti nacionaliniu, vietiniu lygių, taip pat ir europinių lygių, nes tai yra mūsų bendradarbiavimo pagrindas, kuomet kalbame apie prieglopstį, migraciją, policijos ir teismų e, bendradarbiavimą, kovą su terorizmu, organizuotų nusikalstamumu, bendrą kovą, taip pat apie ekonominį bendradarbiavimą. Turime sugebėti pasitikėti vieni kitais, turime tikėti, kad e, ir sugebėti dirbti, remdamiesi bendromis sistemomis ir bendromis vertybėmis turime pasitikėti vieni kitų teismų e, sistema. Taigi visose politikos sritise yra labai svarbu turėti bendrą pagrindą, nuo kurio galėtume atsispirti. Per pastaros dviejus metus Europos parlamentas rengia pasiūlymus, pagal kurias turėtų būti sukurtas mechanizmas demokratijai, teisės viršinybei ir pagrindiniams teisėms užtikrinti. Europos Sąjunga turime labai daug įvairių teisinių priemonių, kurias pasitelkę galėtume įgyvendinti stybinę paramą, užtikrinti tam tikras taisyklės e, skirtas kovoti su karteliais e, arba tam tikras aplinkos saugės priemonės, tačiau tikrai e, praškai neturime jokių teisės aktų, kuris būtų užtikrinamos antros straipsnio, sutarties antros straipsnio nuostatos ir jų įgyvendinimas. Ir e, manau, kad e, reikia atitinkamos diskusijos. Praėjusiu metu spalio mėnesį Europos parlamentas patvirtino pranešimą, kurį turėjau garbės ir malonumą parengti kartu su keliais kolegomis, kurie vėliau pasisakys diskusijos eigoje. Ir tas mechanizmas, kurį mes e, parengėme, grindžiamas keliais principais. Vienas iš jų yra toks, kad visos valstybės narės turi būti vertinamos e, vienodai ir pagal tos pačius objektyvius e, kriterijus ir taisyklės. Antrasis elementas susijęs su tuo, kad reikia nuolatinio stebėsenos mechanizmo, ne tik tais atvejais pasitelkiamo kai iškyla kokia nors būtinybė ir reikia remtis atitinkamais įrodymais bei pasitelkti jau egzistuojančias priemonės, nereikia iš naujo išrasdinėti, šadinėti dviračio. <clears throat> Mes turime, rengiame metinės kovos su korupcija ataskaitas, teisingumo indeksas, žiniasklaidos nuomonių įvairovės, stebėsnos ataskaitos, pagrindinių teisų ataskaitos rengiamos ir taip pat Bulgarijai, Rumunijai bendradarbiavimo ir patikros mechanizmas yra taikomas daug, yra visokių priemonių. Jeigu jas sutelktume į vieną vietą, tai turėtume labai puikų demokratijos teisės viršinės pagrindinių teisų stebėsinos mechanizmo stebėjimo sistemą valstybėse norėse, manau, kad šiandien galime taip pat pasvarstyti ir tai yra puikia galimybė bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais, akivaizdu, kad jeigu neturėsime paramos valstybėse norėse, tai mūsų siūloma sistema neveiks bendrų standartų ir vertybių apibrėžimas yra procesas, kuriame turime dalyvauti kartu. Tas procesas iš tiesų nebus lengvas, e, ypač dėl to, kad mes ne kiekvieną dieną susitinkame, ne taip kaip su Europos parlamento nariais, galime pasikeisti mintimis, idėjomis, e, išmokstame pasitikėti vieni kitais Europos parlamente net ir e, atstovaudami skirtingoms politinėms pažiūroms, tuo tarpu su, Europos, su nacionaliniais parlamentarės mes kiekvieną dieną nesimatome, taigi aš tikiuosi, kad šios diskusijos e, taps e, kasmetinė tradicija ir e, vis tik tai metų eigoje dar turėsime daugiau galimybių pasikeisti nuomonėmis vienas iš pasiūlymų kurį svarstėme rengdami šį pranešimą, kurį ką tik minėjau, buvo galimybė turėti nacionalinėse parlamentuose paskirti kontaktinį asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšius su Europos parlamentu pagrindinių teisų teisės viršinybės klausimais ir galėtų tapti tam tikrų ryšininkų su nacionaliniais parlamentais. Ir Aš e, tikiuosi, kad nacionalinių parlamento atstovai šiandien pateiks daug naujų pasiūlymų apie tai, kaip jie vertina šį bendradarbiavimą, kokias formas jis turėtų įgauti, kaip, e, kokiais būdais turėtume tarti tas bendrasias vertybės. Aš e, manau, kad tas susitikimas trumpas, kuris vyko šiandien ryte, neformalus, buvo labai naudingas, galėtume ir daugiau tokių surenkti tam, kad e, užmėgstume ryšius, išmoktume pasitikėti vieni kitais ir tokie neformalūs sustikimai atneša daug daugiau naudos nei tie didelio masto formalūs renginiai. Darbo tvarka šiandien bus tokia, e, mūsų posėdį sudarys dvi dalys, jų pradžioje išgirsime įžangas iš rimtų pranešėjų. Ir <clears throat> turime du pranešėjus. Pirmąją dalį jas pristatysiu netrukus, jie kalbės po 10 minučių, po to e, jūs galėsite užduoti klausimus jiems ir diskutuoti su jais. Ir uh, Europos parlamento nariai gali kelti rankas ir aš jūs pažįstu, suteiksiu jums žodį, to tarpu nacionalinių parlamentų nariai turi užsiregistruoti, norėdami kalbėti, e, turi duoti ženklą salės darbuotojams, pakelti ranką, jie prieis prie jūsų, užsirašys jūsų vardą ir atneš vardą pavardę. E, mums ir mes teiksime žodį, kalbėjimo tvarka yra tokia, kad kalba, galės, galės pasakyti nacionalinio parlamento atstovai ir vienas Europos parlamento narys. Pirmai, tie, kurie nori kalbėti per pirmąją mūsų renginio dalį, turi užpildyti mėlynąją formą, tie, kurie nori kalbėti per antrąją dalį, turi užpildyti geltonąją formą. Aš pasistengsiu pirmininkauti kuo anksčiau ir suteikti žodį kuo didesniam skaičiui kolegų ir e, žinoma tikiuosi, kad jūs e, elgsitės drausmingai ir e, nekalbėsite per ilgai, dvi, maksimum tris minutės, taigi pradėkime dabar pirmąją dalį ir dabar noriu steiksiu žodį ponai Fonsekai Morijos, jis yra uh, teisingumo ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato geram direktoriui. Po to steiksiu žodį Vaclavui Hampalui, jis yra Čekijos e, Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas ir po to e, vyks diskusija. Pons Mūryjo, dabar galite kalbėti. E, Dėkui, ponė Intveld, pono Timermanso vardu, kuris negalėjo šiandien atvykti. Norėčiau perduoti sveikinimus visiems dalyviams. Aš e, devine, e, praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje buvau tylus liūdininkas visko to, kas vyko Romoje. E, ir bendradarbiavau su ponu Deloru, tai e, dabar e, džiaugiuosi, kad turime galimybę e, turėti mechanizmą, sistemą, kuris gina teisės viršenybę ir pagrindinės teisės. Ponios ir ponai, kaip sakė ponas Franz Timmermans, e, komisija iš tiesų labai pritarė šiam darbui, šiai iniciatyvai. Labai svarbu, kad būtų laikomasi mūsų bendrųjų vertybių, nes e, mūsų tikslas būti kuo ambicingesniems Ir čia kalbame ne tik apie tuos tikslus, bet ir apie tai, kaip svarbu turėti geriausias priemonės tiem tikslam pasiekti. Ir komisija dėl to e, remia tarp parlamentinį dialogą, tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šios dienos parlamentų e, susitikimas nebus vienintelis, e, tai bus E, pradžia vaisingo ir testinio dialogo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, ginant bendrasias ES vertybės. Aš esu e, įsitikinęs, kad turime siekti bendro supratimo ir ginti bendrasias europinės vertybės tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių yra keletas svarbių dalykų, kuriuos šiame tarparlamentinėme dialoge turėtume aptarti. E, demokratija, teisės viršenybė ir pagrindinių teisų užtikrinimas Europos Sąjungoje. Šie klausimai turi būti ne tik europinių lygmenių sprendžiami ir sprendžiami užtikrinami, bet ir valstybių narių lygių. Ir čia aktyviai turi veikti nacionaliniai parlamentai. Yra Europos Sąjungos taryba, yra Europos taryba, yra Europos pagrindinių teisų agentūra, yra daug uh, Mm, įstaigų, kurios siekia, mm, kad būtų užtikrinta demokratija ir pagarba žmogaus teisėms ES ir apskritai Europoje. O nacionaliniai parlamentai čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį aiškiai e, išsiaiškinant, kokia situacija yra kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat čia e, labai svarbu turėti galvoje, kad yra įvairių alternatyvų, kurios leistų sukurti tą mechanizmą, tą sistemą, kuris gintų demokratiją ir mūsų pagrindinės vertybės. Labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai galėtų išsakyti savo nuomonę, kaip tų tikslų galima pasiekti. 2014 metais taryba pradėjo e, dialogą skirtą teisiniai valstybei. E, praėjusi lapkritį buvo įvertinti dialogo rezultatai. Daugelis valstybių narių per tą dialogą pabrėžė, kad reikia tęsti toliau tą dialogą. E, ir e, stiprinti, intensyvinti tas diskusijas. Dialogas skirtas teisiniai valstybei turi vėl tęstis 19 metais, kad tada po to galėtume pradėti tarpusavio vertinimą, kuris vyktų kasmet. Ponas Timermans jau yra pabrėžęs ir aišku, nieko tas nestebina, kad tos idėjos e, kurios išplaukia iš to dialogo, svarstomos komisijoje, galvojame e, apie e, tas kasmetinės ataskaitas Komisija mano, kad dabar turim kuo geriau pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios jau yra, nedubliuoti darbų. Dabar turime pakankamai priemonių, pakankamai institucijų, e, kurios gali veiksmingai ginti mūsų bendrasias vertybės. Ir čia norėčiau priminti, e, kad komisija turi E, teisinės valstybės užtikrinimo programą, pavyzdžiui, Lenkijoje imamasi komisija, imasi e, atitinkamų priemonių e, ir tai dar kartą pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti demokratiją ir įstatymų viršenybę. Kalbant apie mūsų bendrųjų vertybių gynimą, tai komisija padeda valstybėm narėm pagerinti nacionalinės e, teisingumo sistemas kartu su Europos e, teisingumo e, tinklu. Šiandien bus pristatyti 17, metai, 17 metų projektai šioje srityje, o kalbant apie pagrindinių žmogaus teisų apsaugą, E, tai turime užtikrinti prokurorų, teisėjų ir kitų teisės saugos ir teisingumo sistemos e, veikėjų nepriklausomumą. E, kad jie galėtų užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą, kad tos teisės būtų garantuojamos, tai komisija irgi E, siekia įgyvendinti esamas programas, įtraukdama e, aktyvių pilietinės visuomenės, aktyviai įtraukdama pilietinės visuomenės organizacijas. Ir čia, e, kad išsiaiškintume, kokie iššūkiai yra šioje srityje, konsultuojamės su nevyriausybinėmis organizacijomis, su šios ryties specialistais, taip pat stengiamės išsiaiškinti, e, kokia yra situacija valstybėse narėse ginant e, žmogaus teisės. O kalbant bendriau, tai galiu pasakyti, kad komisija ir toliau vertina, e, kaip esamos priemonės būtų nau, kaip būtų galima naudoti esamas priemonės kuo efektyviau, konsultuojasi su nacionaliniais parlamentais. Ir aš manau, kad diskusija tarp nacionalinių ir Europos parlamento šiais visais svarbiais klausimais leis mums bendrai siekti pažangos šioje srityje. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad turime susitelkti ties mūsų bendrosiomis vertybėmis, e, jas apginti Tai yra bendra mūsų atsakomybė, tai yra visų ES institucijų atsakomybė, institucijų tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Dabar e, vyksta e, plačios diskusijos ir apmąstymai, kokios ES ateities norime. Tai labai svarbu, kad e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento dalyvavimas šiuose darbuose būtų aktyvus. Komisija paskelbė Baltąją knygą skirtą Europos ateičiai. Ir čia sakoma, kad vienos pagrindinių vertybių, kurias turime ginti ir ant kurių laikosi e, visa e, mūsų sistema, tai yra e, žmogaus teisės ir įstatymų viršenybė. Dėkui. Aišku, mes visad norim daugiau ir geriau. Dabar steiksiu žodį ponui Hampel. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū. Demokratija, nuomonių vairovė, teisės viršenybė, pagarba pamatinėms pagrindinėms žmogaus teisėms, tai didžiausias mūsų Europoje turimas turtas. Deja, Europos istorija mus moko kad, apie tai, kad demokratija niekuomet e, negali būti vertinama kaip savai suprantamas dalykas. Istorijos etapai Vokietijoje, Italijoje, Sovieto blokui priklaususiuose Europos valstybėse narėse. <clears throat> tai tik patvirtina, patvirtina tą skaudžią patirtį, kad demokratija kažkaip stebuklingai pati savaime visiems neateina. Ir todėl rūpintis demokratijos e, išlaikymu privalo visi. Tai yra kiekvienos šalies, kiekvienos vyriausybės rūpestis valdžios siekis yra e, nuolatinė žmogiškoji pagunda ir e, dažnai noras užgauti didesnę valdžios dalį išliks e, visą laiką ir ateityje. Taigi Europos Sąjunga turi padėti jos valstybės vienos kitiems kovojant už demokratiją. Kadangi aš pats esu gydytojas, tai dažnai pasitelkiu su e, žmogaus kūnu susijusius pavyzdžius savo kalbose, tai jeigu vienas, e, e, viena kūno dalis neveikia arba organas, tuomet kenčia visas kūnas. Jeigu neveikia tinkamai demokratija vienoje valstybėje narėje, tai jaučiamas poveikis ir kitose valstybėse narėse neigiamas. Taigi, Vis dėlto aš labai aukštai vertinu mėginimus ir siekius e, įvairiais būdais remti demokratijos vystimasi. Tačiau kilo klausimas, e, kaip tas idėjas įgyvendinti, kad jos veiktų. Ypač mano šalyje juntamas labai didelis jautrumas įvairiems bandymams įtakoti politinius sprendimus iš išorės. Populistai smerkia ta, tos Briuselio blogiečius, kurie bando mums diktuoti ir taip toliau. Taigi tie klausimai yra iš tiesų labai opus ir reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, kaip mm, šią įtaką suderinti. Kalbant apie 7 ES veikimo sutarties straipsnį, aš manau, kad mm, <clears throat> tai turėtų uh, jo nuostatas tapti paskutiniu gelbėjimuose šiaudų to rankiniu stabdžiu, kurį užtrauktume tik tai tuo atveju, jeigu iš tiesų būtų pažįstos pačios pagrindinės demokratijos teisės ir laisvės ir principai, tai turiuomenyje laisvos sąžiningus rinkimus, kalbant apie nuolatinį e, dialogo testinumą ir stebėseną tai, kas siūlo Europos parlamentas, na nesu tikras, ar tas pasiūlymas iš tiesų būtų labai naudingas. Teikiamas, teik, teikiama priemonė yra grindžiama diskusijomis ir dialogu. Aišku, dialogų niekada nebus per daug, žinoma, su sąlyga. Ir tą sąlygą užtikrinti ne visuomet lengva taigi su sąlyga, kad abi dialogo šalis arba visos dialogo šalis atidžiai įsiklausytų viena į kitos argumentus, o nebandytų viena kitos e, kaltinti arba nesivadovautų emocijomis siūlomas, e, siūloma politinė stebėsena, remiantis atitinkamomis ataskaitomis, taip pat būtų vertinga, nepaisant to, kad čia galime išvelgti ir tam tikros grėsmės žaisti politinius žaidimus, daryti įtaką ir galėtų vertinama, būti vertinamas kaip kišimasis į vidaus reikalus arba e, bandymas paremti vieną iš politinių jėgų tam tikroje valstybėje nalėje ir jeigu taip atsitiktų, tai visas mechanizmas iš tiesų galėtų tapti netgi kontraproduktyviu arba potencialiai žalingu. vertinant e, e, aspektus susijusius su demokratija, teisės viršinybė, pagrindinėmis teisėmis, žinoma, visos valstybės narės privalo laikytis tam tikrų minimalių standartų, tačiau egzistuoja ir tam tikros e, tradicijos susijusios su tam tikrų institucijų veikiančių visose valstybėse narėse išskirtinumu, kai kurios teisės pagrindinės, ypač socialinės teisės, turi būti atskirai politiškai svarstamos ir žinomos sprendimai turi būti dėl jų priimami politinėse institucijose, o ne ekspertai turi juos priimti, o politinėms institucijoms labai sudėtinga likti nešališkomis vertinant e, kitų rezultatus. Aš e, Aš esu iš akademinės aplinkos, galiu kalbėti apie savo bendruomenę akademinę universitetų ir galiu pasakyti, kad tikrai pasikliauti vien ekspertais nėra visuomet pats teisingiausias būdas ir vadovautis jų išvadomis ir Jūs nesirenkate chirurgą, kuris operuos jūsų koją pagal jo politinės pažiūras, tuo tarpu sprendžiant e, šios klausimus vis tik tai politinės pažiūros atsižvelgti būtina. Kalbant apie ES teisės aktus, Europinį semestrą, galiu pasakyti, kad mes dažnai sustelkėme į formalius aspektus, tai yra uh, žiūrime, ar valstybėse narėse yra priimti, patvirtinti tam tikrai įstatymai, mažiau kreipiame dėmesio į tai, kaip atitinkami teisės aktai yra įgyvendinami, kaip elgesi valstybinės institucijos ir jau, kad ES institucijos tą praktinę situaciją ir ekspertai pagerinti nelabai gali. Kalbant apie nacionalinius parlamentus, būtų sudėtinga įsivaizduoti, kokį esminės svarbos vaidmenį nacionaliniai parlamentai galėtų vaidinti blokuojant tam tikrus procesus, pagal kurios būtų e, atsitolinama nuo demokratinių e, vertybių. Štai, pavyzdžiui, prieš kelis metus mūsų kaiminė šalyje Austrija, kuomet pradėjome galvoti apie tai, kaip bendromis jėgomis ginti demokratiją Europoje, e, problema buvo tuo metu Jorgas Haideris, tačiau ne tiek jis pats, kiek jo partija, kuri buvo išrinkta ir į Austrijos parlamentą, kurios atstovai buvo išrinkti ir kurie darė atitinkamą įtaką. Na, kad nekalbėčiau vien tik tai neigiamomis gaidomis, na, galėčiau rekomenduoti antrosius e, Čekijos parlamento rūmus senatą Senatas yra mažiau įtakinga institucija, ne taip kaip e, atstovų rūmai, e, kurie kontroliuoja vyriausybę, taigi mūsų rinkimų sistema yra šiek tiek kitokia nei kitose valstybėse narėse. Ir e, abu parlamentų rūmai, rinkimai juos vyksta skirtingų metų ir galimybės, kad abiejose parlamentų rūmose dominuos viena politinė jėga ir tikimybė yra pakankamai nedidelė. Taigi, uh, Čia labiau rekomenduočiau bendrabiauti su mūtų e, senatu, kuris pagal savo įgaliojimus yra konstitucinės sistemos sergėtojas. Taip pat ir teisėjai mūsų šalyje yra skiriami šalies prezidento, pritariant senatui ir e, visiškai neatsiklausiant atstovų rūmų nuomonės nedalyvaujantiems. Kadangi baigėsi jau mano kalbėjimo laikas, tai dar noriu keltų žodžių pasakyti apie teismų sistemos teisinių procesų stebėsenos mechanizmą, kuris yra siūlomas kad teikimi pasiūlymai neapriboja teismų sistemos nepriklausomumo ir netgi ją pasitelkus galima gauti tam tikros informacijos apie atskirose šalyse veikiančią teismų e, sistemą, sąsąją su vyriausybė, galbūt netgi e, vertinant e, padėtį mano šalyje ir tam tikrus teismų procesus. Toks pasiūlymas galėtų būti įdomus paskutinė mintis susijusi su demokratijos kokybės išsaugojimu būtų ta, kad reikia visomis pastangomis ginti žiniasklaidos nepriklausomybę. Ačiū uždėmesi. Uh, Labai dėkuoju už tokį turiningą pasisakymą. Ir dabar mes galime pradėti diskusiją. Kaip pranešėja, norėčiau pasakyti štai, kad aš norėčiau vieną dalyką paaiškinti iš karto, nes uh, Gal čia įvyko koks nesusipratimas, ypač komisijai, aš noriu tą pasakyti. Parlamentas tikrai nesiūlo sudaryti ekspertų grupės, kuri stebėtų, kaip, e, kokia situacija yra valstybės narise ir po to e, e, siūlės sankcijas. Ne, ataskaita rengs komisija, bet ataskaitos rengimą stebės ekspertų grupę, kur, į kurią eis e, valstybių narių paskirti atstovai ir kitų organizacijų atstovai. Ir, ne, e, ir mes neketiname bausti valstybių narių ar kažkaip e, vertinti jų pažangos. Aš manau, kad svarbi šio mechanizmo dalis turi būti dialogas, ypač tarp parlamentinis dialogas. Ir mes kartu turėsime apibriežti standartus. Ir būtų Gerai taip pat įtraukti ir akademinės bendruomenės atstovus. Ir e, tai būtų mechanizmas, kuris padėtų mums užtikrinti, kad visa sistema yra tvirta ir, ir sveika. Ir e, jūs visiškai teisingai pasakėte, kad praeitėje daug autoritarinių režimų uh, įsitvirtino valdžioje demokratiniu būdu. Tai reiškia, kad mums reikia mechanizmų, kuris užtikrintų, kad mūsų demokratija veiktų gerai, veik, kad jos sveikatos būklė būtų gera. Iš tikrųjų, save kritikuoti nėra lengva, bet ta savikritika yra labai reikalinga. Jūs abu kalbėjote apie vieną dalyką, kuris sudaro šio parlamento pasiūlymo esminę dalį. Mes norime, kad šių diskusijos būtų visiškai nepolitinio pobūdžio. Ponas Timerman sako, mes jau turime teisinės valstybės sistemą ir žiūrėkit, viskas veikia, nes mes dabar ką tik ją pritaikėme uh, Lenkijos atžvilgiu. Aš nemanau, kad sistema veikia gerai, ne dėl to, kad mes a, nematome teigiamų jos veikimo rezultatų, bet ir dėl to, kad a, Lenkijoje žmonės nesuprato, kas įvyka, įvyko. Jie sako, tai kodėl jūs pulat mus, kodėl nereaguoti ne, tai, kas vyksta kitur. Ir mes visi žinome, kad Europos komisijai yra kur kas lengviau kritikuoti dėl politinių priežasčių. A, tam tikras šalis ir įvengia tai daryti kitų šalių atžvilgių. Uh, Be to, Europos parlamentas išsiūlo e, sudaryti šį e, susitarimą tam, kad su visomis ES valstybėmis būtų elgiamasi vienodai. Tai būtų nepoli, nepolitizuotas proje, e, procesas ir valstybės negalėtų teisintis tuo, kad kažkas bando jas persikoti dėl politinių priežasčių ir be to Antras, svarbi, e, antras svarbus dalykas, kad mes kartu nustatinėsime standartus. Aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Be to, jūs dar kalbėjote ir apie tai, kad kaip, pavyzdžiui, reikės elgtis su parlamento nariais iš tų šalių, kurios gal nesilaiko visų reikalavimų. Na, aš manau, kad net kai, me, kai, nu, kai mūsų nuomonės yra skirtingos, vis tiek mes galime susėsti prie vieno stalo ir dėrėtis. Sankcijos turi egzistuoti kaip galimybė, bet tai turėtų būti jau, tik, jau tikrai uh, ta galimybė, kuri bus pasitelkiama įskirtinėmis aplinkybėmis, kai jau uh, niekas, jokios kitos priemonės nepasiteisino. Lygiai taip pat kaip daroma kitose srityse, pažiūrėjau, aplinkosaugos konkurencijos srityse. Štai ką aš norėjau pasakyti. Na gerai, jau nemažai kas užsirašė pasisakyti. Nikolaus Paleskyvopolis. Ir po to ponas Sinkovski iš Lenkijos. Prašau, ponė Palenkivopolius. Dėkoju, man tikrai yra didelė garbė dalyvauti šiame renginyje. De... Aš pirmą kartą dalyvauju tokiame renginyje ir kaip jums yra žinoma, demokratija gimė mano šalyje. Mes, mums rūpi pagrindinės teisės ir mes taip pat remiame ir piliečių teisų komiteto darbą. Ir mes suprantame, kad iš tikrųjų tarp to, ką institucijos reikalauja ir, ir kas yra daroma praktikoje, egzistuoja kartais gan didelis atotrukis. Todėl iš tikrųjų reikia stebėti situaciją. Ir ES institucijos turi geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Ir visai gal būtų privartu sukurti nedidelę grupę, į kurią gal eitų nacionalinių parlamentų ir ES institucijų atstovai, kurie stebėtų visą darbą. Kaip mes galėtume pasiekti e, šio tikslo? Aš pritariu tam, ką jūs sakėte, ponai Hempel. Iš tikrųjų, demokratija ir, ir pagrindinės teisės tai yra ES turtas, bet iš tikrųjų reikia kalbėti apie tai, kad tai yra visos žmonijos turtas. Aš manau, kad būtų labai naudinga simbolinė ir praktinė prasme, kad būtų įkurtas demokratijos muziejus. Tokio muziejaus dar nėra. Aš manau, kad turėti tokį muziejų būtų tikrai labai naudinga, nes tai būtų uh, ir labai aiškus simbolis. Ir antra vertus, tas muziejus galė, e, galėtų taip pat e, užsimti ir šviečiamąją veiklą, galėtų aiš, e, aiškinti žmonėms, kas yra pagrindinės teisės, kas yra žmogaus teisės. Žinome, kad yra įvairių simbolių, įvairių, da, o, o, įvairių objektų, įvairių daiktų, kurie galėtų būti naudojami kaip demokratijos simboliai. Ir e, mes e, Akropolėje bandėme kažką tokio panašaus daryti. Bet aš manau, kad viena nuo šalies pastangų nepakaks ir visos šalis turi prisijungti prie bendrų pastangų tam, kad mes sukurtume demokratijos muziejų. Labai įdomus pasiūlymas, sako pirminkė ponas Veržek Sankovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad dialogas yra visuomet reikalingas. Dialogas tarp valstybių narių, tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, dialogas su e, Europos komisijos, dialogas e, tarp Europos komisijos ir nacionalinių parlamentų. Aš dėkuoju Jums už šį renginį, nes tai iš tikrųjų yra galimybė mums pradėti diskusiją su nacionaliniais parlamentais. Taigi mes pasisakome už dialogą, bet mes pasisakome prieš priežiūrą. Demokratijos teisinės valstybės pagrindinių teisų mechanizmas mūsų galva yra, nėra pasiūlymas, kurio pagrystas partnerystės ir dialogo principais. negalima manyti, kad demokratijos stokos, pagrindinių teisų problemos iškyla tik valstybėse narėse. ES institucijose taip pat yra nemažai problemų. Aš manau, kad mums tiesiog reikia tęsti dialogą vadovaujantis partnerystės dvasia. Priežiūra yra visiškai nepriimtinas mums dalykas. Šio mechanizmo pavadinime yra žodis teisinės valstybės principas. Ką tai reiškia teisinė valstybė? Tai reiškia, kad valstybėje viskas tvarkoma vadovaujantis teisės nuostatomis. Ir aš manau, kad tai, ką jūs siūlote, iš tikrųjų da, da, netitinka sutarties septintojo straipsnio. Tenai įsamei yra parašyta, aiškiai yra parašyta, kad uh, kaip valstybės narės, kad valstybės narės yra atsakingos už pagrindinių teisių apsaugą. Po to komisija nusprendė nepaisyti to ir jį viršijo savo įgaliojimus. Ir Jei valstybės narės norėtų, kad būtų taikomas kažkoks priežiūros mechanizmas, jos būtų tą rašiusios į sutartį, bet sutartyje to nėra. Ir aš manau, kad yra visiškai netinkama dabar bandyti prisiskirti savo kažkokias teisės, kurios nėra nurodytos sutartyje. O kas bus, pavyzdžiui, tuo atveju, e, jei valstybei nariai atrodys, kad komisija kažką daro, siūlo netinkamo. Pavyzdžiui, kai yra naudojama geltona korte, kortelė. Mes bandėme tą padaryti tris kartus ir ta kortelė buvo išmesta į šiukšlę dėžę. Taigi kaipgi valstybės narės gali reaguoti į komisijos veiksmus? Galima kreiptis į teisingumo teismą. Bet taikyti kažkokį priežiūros mechanizmą yra visiškai nepriimtina. Europos parlamentas nėra kažkoks e, vyresnės nacionalinių parlamentų brolis. Ne, mes pasisakome už dialogą ir prieš priežiūrą. Labai dėkoju. E, nežinau, ar tai jūs nuramins, bet mes siūlome tą patį stebėsinos mechanizmą taikyti ir ES institucijoms. Ponas Šogor. I'm sorry, because I was listening on that. Atsiprašau, aš klausiausi vertimo ir negirdėjau to, ką jūs sakėt. Aš norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, kad Europos komisija Mes norėtume, kad Europos komisija negali tiesiog e, šiaip savo nuspręsti, kad mums reikia tokio mechanizmo. Rumunijoje, pavyzdžiui, matome, kas vyksta šiuo metu. Ir užsienio reikalų ministras ir ministras pirmininkas sako, kad e, mažumų teisės yra gerai apsaugotos, tačiau mažumos pačios sako, kad kiekvieną kartą jų teisės yra mažinamos, kiekvieną kartą, kai yra keičiamas e, mažumos e, teisų įstatymas. Nebegalima, pažiūrėjau, teisma vilnėtis gimtają kalbą vengrų mažumos atstovams Rumunijoje. Uh, negalima da, kreiptis į, į teisės saugos institucijas te, tai, tai, teis, vengrų kalba. Ir yra nemažai šalių, kurio, šalių kurios galėtų e, laikytis, da, laikytis da, mažumų teisų. Ir mes matome, kad ir, ir to, tie įstatymai gerai veikia įvairiose šali, šalise. Slovakijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, ta, kitur, pavyzdžiui, jie veikia gerai, bet yra kitų šalių, kur, kaip Rumunija, pavyzdžiui, kur mes matome, kad kažkas bando ta, tomis teis, tų teisų nepaisyti. Mu, taip, gal mums reikėtų mechanizmo, kuris padėtų mums uh, įvertinti, ar šalis yra pasiruošusi gerbti viską, kas yra įrašyta sutartyje. Tokį vertinimą reikėtų atlikti prieš šalį įstojant Europos Sąjungoje ir be abejo po to, kai jie jau yra įstojusi. Rumunijos atstovas ponas Dirka. Aš ko gero visiškai net, netaisyklingai ištariu jūsų pavardę, labai atsiprašau. O, nieko tokio. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați. Pone pirmininkė, gerbiamai e, svečiai, gerbėmėji kolegos, aš džiaugiuosi, kad aš galiu atstovauti Rumunijos parlamentui. Šioje diskusijoje, kurioje mes kalbame apie ES mechanizmą susijusios su demokratija, teisinės valstybės principai ir pagrindinėmis teisėmis. Kokį vaidmenį galėtų suvaidinti nacionaliniai parlamentai? Iš karto aš noriu pasakyti, kad e, ši tema yra nepaprastai svarbi Ir šis mechanizmas galėtų padidinti mūsų atsakomybę labai svarbioje srityje. Srityje, kur labai daug galiojimų turi valstybės narės. Europos Sąjunga da, turi nemažai priemonių, nemažai teisės aktų, kuriais gali naudotis valstybėse narėse, be abejo, paisydama pagrindinių teisių. Aš e, norėčiau priminti Jums e, sutarties ketvirtas straipsnio antrą dalį, kur e, kalbama ir taip pat šeštą straipsnį. Tai yra du nepaprastai svarbus straipsniai Europos Sąjungoje. Žinome, kad Valstybės narės e, e, kartais priima labai kontroversiškus politinius sprendimus ir kartais tie sprendimai netitinka demokratinių ES principų. Ir aš manau, kad tokiais atvejais mes visi turime padaryti viską, kad kuo geriau apsaugotume ES piliečių interesus. Teisinės valstybės principas ES e, mastu turėtų būti e, taikomas. Tai turi būti pagrindinės ES e, principas. Valstybės narės visuomet ta, stengiasi susitarti. Jūs, jos veikia konsensuso pagrindu. Ir e, teisinės valstybės principų taikymas yra būtinas tam, kad mes galėtume bendradarbiauti kitais. A, kitais klausimais. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad visose valstybės narėse jo būtų paisoma. Valstybė narių politikai turi paisyti šio mechanizmo. Ir aš tikiuosi, kad tas mechanizmas vieną dieną bus sukurtas, o sankcijos turi būti taikomas nepolitizuotai. Rumunijoje mes turime jau bendradarbiavimo ir vertinimo mechanizmą, kuris jau pasiteisino. Tai yra veiksminga priemonė ir ji leido mums užtikrinti, kad teisinės valstybės principas būtų taikomas e, veiksmingai mano šalyje. Ir manau, kad siūlomos mechanizmas, e, pasiūlymas sukurti tokį demokratijos teisės, teisinės valstybės ir pagrindinių teisų mechanizmas turi būti sukurtas, ypač e, e, jį kuriant ir jį gyvenant turi būti bendradarbiavime su nacionaliniais parlamentais. Ir e, mes manome, kad negalima da, vien mūsų šaliai taikyti tam tikrų atskirų kažkokių priežiūros priemonių. France. Dėkui. Toliau Prancūzijos atstovas. Dėkui, ponė pirmininkė. E, pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti Europos parlamento iniciatyvą. Demokratija yra mūsų didžiausia vertybė ir jinai pati pažeidžiamiausia tuo pat. Tai ši iniciatyva siekianti užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą mūsų piliečiams iš tiesų yra sveikintina. Buvo jau kalbėta, kad ES, e, taryba e, imasi įvairių iniciatyvų, yra Europos žmogaus teisų agentūra, bet labai svarbu, kad tos visos iniciatyvos e, būtų koordinuojamos, kad darbai nesidubliuotų ir taip pat labai svarbu, kad mūsų piliečiai žinotų, ką daro ES institucijos bendradarbiaudamos su nacionaliniais parlamentais. Europoje, kai kuriuose valstybėse ketinama ir, ir bandoma e, rimtai kėsintis į demokratiją, pagrindinės teisės, į laisvę. Praktiškai e, daugelie valstybių narių, daugelie sričių reikia pažangos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje teisingumo nepriklausomybė užtikrinant spaudos laisvę, lygybę tarp vyrų ir moterų, pagarbą etniniams mažumoms. Taip pat e, mm, čia turime neužmiršti ir e, žmonių, kurie prašo tarptautinio prieglopščio. Taigi e, visi mechanizmai, kurie leidžia mum užtikrinti įstatymų viršienybę, demokratiją yra svarbus. Be tų mechanizmų neužtenka. Reikia turėti ir veiksmingas procedūras, privalomas procedūras, kurios būtų naudojamos, kai visos dialogo galimybės yra išsemtos. Ir tuo būdu sutarties septintasis straipsnis turi būti ne tik minimas, bet ir įgyvendinamas, kai to prireikia. Taigi, mes palankiai žiūrime į tokį integruotą mechanizmą, e, labai e, palankiai žiūrime į tai, kad į visą šią veiklą įtraukiami nacionaliniai parlamentai, tai yra būtina. Ir įdėmiai seksime, e, kaip tas mechanizmas pradės veikti. Dialogas, dialogas bet e, pasibaigus dialogui reikia iš tiesų uh, užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės. Dėkui, ponas Revod, ponė Revodonan. Dėkui, ponė pirmininkė. E, sveikinuosi su kolega iš Prancūzijos Senato, Didija Mary. Taip, ponė pirmininkė, jūs sakėte, kad labai svarbu keistis nuomonėmis E, Europos parlamentui su nacionaliniais parlamentais. Europos parlamentas taip pat, kaip ir nacionaliniai, atstovauja Europos piliečiam. Mums labai svarbu apsikeisti nuomonėmis ir mes visi e, laikomės tos pačios nuomonės, kad turime ginti savo vertybės, gerbti pagrindinės žmogaus teisės, nes visa tai leidžia taip pat tinkamai užtikrinti bendrosios rinkos veikimą, kuri yra neatsiejama ES dalis. Tuo būdu e, laikydamėsi e, laisvės užtikrinimo nuostatų ir taip pat turime gerbti ir laisvą kapitalo judėjimą, nes tai irgi yra susiję su e, laisvių ES užtikrinimu. Džiaugiuosi, kad yra e, pateiktas pasiūlymas ir Europos parlamentas pritarė tokio mechanizmo kūrimui. Manau, kad tai leis mums visiems susitarti ir žengti tolyn. Turime įvairių teisinių priemonių šiandien, bet tos teisinės priemonės nėra pakankamai veiksmingos, e, veiks, nėra veiksmingos užtikrinant ekonomikos stabilumą. E, parlamentas e, balsavo ir paremė demokratijos įstatymų viršinybės ir pagrindinių teisių apsaugos e, mechanizmą. Džiaugiuosi, kad nacionaliniai parlamentai gali aktyviai dalyvauti šiame darbe. Iškyla tas kontrolės ar stebėsenos klausimas, bet neturime į tai žiūrėti neigiamai. Tai parodo, kad mūsų ES yra gyvybinga Nes tikrai niekas nenori, kad ES mm, būtų neveikli. E, turime bendrauti konstruktyviai, proaktyviai. 19 metais atliksime įvertinimą, e, o po penkerių metų galbūt žengsime toliau į priekį. To nepakanka, turime visi prisimti atsakomybę Ir tikrai mes nenorime, kad e, čia būtų kaip ir prieš pastatomos vienos valstybės narės kitoms. Ne, mes norime, kad e, galėtume visi bendrai dirbti. Yra, bet jei yra pagrindinių teisų pažeidimų, tai negalime prieš, į tai užmerkti akis, turime veikti. Dėkui toliau ponas Antonijo Filipė iš Portugalijos. Dėkui, ponė pirmininkė. Įdomi diskusija. Kalbant apie principus, tikrai dėl to mum nebus sunku e, susitarti, kokios pagrindinės vertybės turi būti demokratinėje šalyje, demokratinėje šalyje organizacijoje, tokioje kaip Europos Sąjungoje, bet kyla klausimai dėl mm, to, kaip viso to galime pasiekti. Tai sutarėme e, visi, kad rinkimų sistema būtų sąžin, turi būti sąžininga, bet jei sakysime, kad mano rinkimų sistema sąžiningesnė negu jūsų, tai kaip mes nustatysime, kuri E, kokiu modeliu turime remtis. Kažin ar turime primesti tą modelį visom valstybėm narėm, kas jį apibūdins ir ar lengva bus tą padaryti. Kita problema. Mūsų piliečiai turi pripažinti e, demokratinį Europos institucijų teisėtumą. Ir čia irgi yra problemų, nes ne visi piliečiai galvoja, kad ES yra demokratijos pavyzdys. Kiekviena valstybė narė turi savo pavyzdį, savo modelį. Ir tai, kad e, dažnai trūksta to pripažinimo, m, mm, kad ES demokratijos viršenybė iš tiesų yra. E, Tai turime dėti daugiau pastangų ir tų pastangų tikimės tiek iš Europos institucijų, tiek iš nacionalinių parlamentų. Bet, kažin ar siekiant įtvirtinti demokratiją ir įstatymų viršenybę, geriausias kelias yra mm, grasinti ar gazdinti bausmėmis. Turime e, suprasti, kad visos, e, iš principo ir teoriškai visos ES valstybės narės yra lygios, bet praktiškai ne visuomet taip yra. Ir dėl to kyla įvairių įtampų tarp ES valstybių narių. Turime suprasti, kad ir valstybių narių dydis yra skirtingas, jų įtaka yra nevienoda. Tai, tai iš tiesų tos praktinės lygybės nėra. Dėkui. Dabar m, mm, galbūt iškart neatsakinėsiu į tos klausimus, bet iš tiesų tai labai įdomus klausimai, kuriuos mes dažnai svarstome Europos parlamente. Tai iš tiesų tai labai įdomu. Toliau mano sąraše Petras Siglė. Jei kalbėtojas kalba, tai neįsijungęs mikrofono. Reikia paspausti tokį raudoną mygtuką, sako pirmininkė. Dėkui, dėkui pirmininkė. Niderlanduose, bet ir kitose ES valstybėse narėse žinome, kad demokratija nėra tik rinkimai, tai yra ir valdžios atskaitomybę savo piliečiams. Labai įdomu girdėti e, šiandien, ką sako nacionalinių parlamento atstovai, e, ką sako pirmininkė ir apie tą piliečių ryšį su demokratijos sistema, mechanizmais, kaip skatinti piliečius, kaip skatinti e, juos, kad jie išsakytų savo nuomonės. Ir kaip peržengti valstybių narių sienas, kad mūsų visų piliečiai būtų sąjungos piliečiai, kaip užtikrinti moterų teisės, e, mažumų teisės, LGBT teisės. Taigi labai svarbu, kad piliečiai ne tik e, galėtų pasiskaityti ekspertų kasmetinės ataskaitas, bet aktyviai dalyvauti visame darbe. Dėkui toliau, ponė Spinėlė. Grazie, Presidente. E, ma avendo partecipato. Ačiū, pana pirmininkė. Taip, aš e, taip pat dalyvavau tame procese, kuomet buvo rengiamas Sofinet Feld pranešimas. Labai svarbu, manau, šis mūsų susitikimas šiandien vykstantis. nes ir dabar e, galime išvelgti tam tikrų abejonių ir nesusipratimų, kurių laikui bėgant reikia bendromis pastangomis atsis, atsikratyti. Galbūt Sofija mane pataisys, patikslins, tačiau aš manau, kad šis mechanizmas buvo rengiamas tam, kad būtų galima kritiškai vertinti e, iki šiol egzistuojančią metodiką, siekiant e, užtikrinti teisės viršinybės principo laikymas Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kad e, ir toliau lieka galioti likščiolį mechanizmai, šis naujas mechanizmas uh, pakilėtų mūsų į naują kokybinį lygmenį. Vien jau ta aplinkybė, kad šis siūlomas mechanizmas būtų nuolatinio pobūdžio, ir būtų naudojamas taip pat prevencinė tvarka, siekiant išvengti žalos, o ne tik e, siekiant atlyginti padarytą žalą, jau yra teigiamas dalykas, nes šiuo mechanizmu būtų atsisakoma ankstesniuose mechanizmuose taikyto baudžiamojo pobūdžio. Taigi šiame mechanizme būtų daugiausiai remiamasi nelikščiolinių bausmių skirimo principu, o siekiu priimti visiškai nešališkus teisinius sprendimus. Šį mechanizmą pasitelkus Taip pat būtų galima atsisakyti to e, įvaizdžio, kuris dabar yra būdingas institucijoms, įvaizdžio susijusios su tam tikrų baudžiamųjų institucijų veiklos pobūdžių. Ir šiame kontekste labai svarbu e, ir atkreipti dėmesį į tas institucijos ir įvaizdį. Pabaigai dar norėčiau asmenio pobūdžio pastabą išsakyti susijusią su bendrųjų vertybių terminų. Galėstauju, kad negalėjau dalyvauti šiandien bendruosiuose pusryčiuose, tai jau būčiau tuo metu savo poziciją išsakiusi. Žinoma, vertybės yra įrašytos į sutartis, tačiau jų koncepcija gali būti dviejopo pobūdžio, nes vertybės dažnai yra glaudžiai susijusios su kultūra su tradicijomis, jeigu sutartys dabar būtų perrašomos iš naujo, tai aš siūlyčiau vietoj vertybių kalbėti apie tam tikras e, normas ir, e, arba normatyvinius principus ES. Aš manau, kad apie tai daugiausiai ir kalbama Sofija renktame pranešime Nes būtent teisinės normos, teisiniai principai, tai negali būti vertinami subjektyviai. Jie yra aiškiai suformuluoti ir įrašyti į sutartis. Nes būtų įrašyti tiek konkrečiame sutarties straipsnė, tiek ir pagrindinių teisų hartijoje, kuriai e, kurios teisinė svarba yra lygiai tokia pati kaip ir sutarčių. Kolega uždavė klausimą apie modelį, kuriuo turėtume vadovautis. Aš manau, kad tas klausimas yra nereikalingas, mums nereikia pasirinkti kažkokio modelio, mums reikia kalbėti apie konkrečius e, straipsnius ES veikimo statį ir pagrindinių teisų hartiją. Kuo ilgiau mes diskutuosime, tuo labiau mums šios temos taps aiškesnis ir tuo didesnė egzistuos tikimybė, kad mūsų pozicijos taps artimesnis. Aš manau, kad komisija taip pat turi nemažai bejonių dėl šio naujo mechanizmo, nes jis yra visiškai naujas. Ačiū, panas. Uh, Mikolaičiak iš Lenkijos. Ačiū. Pana pirmininkė, ponas ir ponai. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame sustikime, dirbu Lenkijos Senato žmogaus teisų, teisės viršinybės ir peticijų komitete. Mūsų komitete dažniausiai yra svarstami ir šiandien svarstami klausimai mūsų uh, Posėdžiuose dalyvauja įvairių institucijų, nevyriausybinių pilietinių organizacijų atstovai, visi turi teisę kalbėti, pasisakyti svarstamais klausimais. Tačiau pereikime prie reikalo esmės, pakalbėkime apie dialogą, kuris yra labai svarbus, vertingas, tikrasis dialogas apie demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisų principus gali vykti tik tarp suverenių valstybių, kurios e, objektyviai nešališkai gali keisti savo pozicijomis. Manau, kad per nelik didelis ES institucijų noras kištis į valstybių narių vidaus reikalus e, pakenktų ES e, įvaizdžių piliečių akise ir taip pat manau, <clears throat> kad e, e, vis tik tai tas tolygus e, lygiateisės bendravimas tarp valstybių narių, pagarba abipusė yra labai svarbi ir ES ateičiai būtina gerbti ir demokratiškai išrinktą kiekvienos valstybės narės valdžią. Mes esame pasirengę tęsti dialogą su jūsų komitetu ir taip pat kitomis ES institucijomis, tačiau būtina tą dialogą grįsti abipusę pagarbą ir pagarbą suverenumo principams. Ačiū. Ačiū ponai Ažubalį iš Lietuvo žodis. Pirmininkė, keletą pastabų žiūrint į šį dokumentą. Ir čia man uh, krinta iki aštuntas straipsnis. Taip vadinama ekspertų grupė jausmas toks, kad ES vertybių teisės viršenybės interpretavimą ir vertinimą perima totaliai teisininkai, apie kuriuos didysis reformatorius Martinas Liuteris savo užstalės užrašuose yra pasakęs, na ir nelabai švelnių žodžių. Švelniausi iš jų tai yra batsiuvėjai ir siuvėjai. Tokie epitetai. Bet tai istorija. Aš nematau e, šitos komisijos siūlomos sąraše e, kitų profesijų, kitų kvalifikacijų e, galimų kandidatų. Viskas kalba apie teisininkus. Ar Europa laikosi tik tai ant teisininkų? Ar vertybės interpretuoja ir kalba tik teisininkai? Aš drįščiau abejoti. Dar daugiau dėl šito aštunto straipsnio ir komisijos šitos. Aš gerbiu jungtinės tautas, gerbiu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, e, Europos bendradarbiavimo, e, ekonominės e, bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Čia geros garbingos organizacijos, tačiau ką jos turi bendro su valstybės narės įsipareigojimais? Mes esam tų organizacijų nariai. Noriu paklausti e, ESBO, sakykime, organizaciją. E, kas nutartų šitoje organizacijoje, kur priimama viskas konsensusu, kokį ekspertą siūsti į Europos parlamento paprašytą sąrašą? Generalinis sekretorius, pirmininkaujantį valstybę, kas nutartų? Lygiai tas pasunkiniam tautom. Saugumo taryba nutartų šitą dalyką, ar, ar gensekas? E, tai aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Kiekviena organizacija turi savo darbą, jos gerbtinos. Bet gal čia jų nereikia traukti. Nes jos tiesiogiai su valstybės narių įsipareigojimais neturi nieko bendro. Nes valstybės narės turi įsipareigojimus toms organizacijoms labai konkrečius. Ir jeigu jos nevykdo, tai tose organizacijose ir yra kalbama. Dabar dar kita apie nacionalinio parlamento ir Europos parlamento santykį. Ir čia kvalifikacijos labai įdomi parašytas. Nacionaliniai parlamentai siūlo po vieną nepriklausomą ekspertą ir čia toliau rašoma, kokia tai kvalifikacija jo turėtų būti. Tačiau apie dešimt Europos parlamento paskirtų ekspertų ir kvalifikacijų nieko nėra, sakom. O šiaip jau, jeigu labai kalbam, tai jausmas toks, kai žiūri va šitą struktūrą siūloma, kad iš Europos politikų norima tinpti, siaurinti politinių sprendimų prieimimo galimybę, perdodant viską taip vadinamoms nešališkoms biurokratiniams struktūroms. Ačiū Jums. Okay, thank you. I, I think at the end of this debate. Ačiū, manau, kad diskusijų pabaigoje aš paaiškinsiu šiek tiek tos ekspertų grupės ir pasiūlymų statuso vaidmenį, nes manau, matau čia tam tikrų nesusipratimų, žvelgiu, ponė von Storch dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Įžangoje Jūs kalbėjote apie antrąjį straipsnį ir sakėte, kad jame yra apibrėžtos vertybės, jas dabar norite įgyvendinti pasitelkdami siūlomą mechanizmą pakankamai aiškiai. Jūs pasakėte, kad tas vertybės e, mes įgyvendysime, o kitas sakinys buvo, turime jas apibrėžti, nes mes jas suvokiame skirtingai. Ir taip yra iš tiesų, jūs teisingumą suvokite visiškai kitaip nei aš ar kiti kolegos, nes jums, pavyzdžiui, abortas yra žmogaus teisė, o kitiems abortas yra negimusios gyvybės žudimas. Aš nenoriu dabar kritikuoti jūsų pozicijos, nes tai, ką jūs laikote žmogaus teisė, e, kitiems yra visiškai suprantama skirtingai. Dabar jūs norite pasitelkus į šį mechanizmą įgyvendinti jūsų vertybės, kurios netgi nėra aiškiai apibrėžtos. Ir jūs norite primesti tas vertybės visai Europai, visoms valstybėms narėms, nepaisydama uh, tų struktūrų, kurios dabar egzistuoja Europoje, tai yra žmogaus teisų teismas, teisingumo teismas ir jūs norite įsteigti politinių ekspertų grupę, e, kuri padėtų įgyvendinti tas vertybės, kurios yra artimos jums, tačiau nepriimtinos kitiems. Kolegė iš Prancūzijos nesiniai ką tik kalbėjo, kad kontrolė yra gyvybingumo ženklas ir nėra blogas dalykas. Jūs norite kontroliuoti valstybės, kurioms neprimtinos jūsų vertybės ir norite teikti, kad tai yra gyvybingumo ženklas. Aš <clears throat> manyčiau, kad tokius kriterijus taikant Sovietų Sąjungą ir Šiaurės Koreja būtų labai gyvybingos valstybės. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kas atsitiktų, jeigu jūsų vertybės ir aš jų jau nenoriu neikti. Ir žinoma, jūsų vertybės yra priimtinos didžiai daliai Europos parlamento narių apie tai, kad pavyzdžiui tradicinė santoka kenkia sveikatai ir kad e, santokai ir šeimai nereikėtų skirti ypatingai daug dėmesio. Tai yra jūsų vertybės, kurios yra priimtinos daugumai Europos parlamento narių, tačiau kurios nėra priimtinos daugelį nacionalinių parlamentų, jūs dabar norite primesti šias vertybės kitiems. Dar vienas klausimas. Ar jūs nemanote, kad e, e, vis daugiau ES piliečių šios vertybės taip pat yra nepriimtinos? Pone Inetfeld, pone von Storch, aš manau, kad aš tikrai sutikčiau su daugeliu jūsų teiginių šiam pranešimui pritarė parlamento narių dauguma, tačiau štai palyginimas su Šiaurės Koreja ir Sovietų Sąjunga yra šiek tiek lasdos perlenkimas, manyčiau. Ponui Mülderiui iš Niderlandų žodis. Ačiū, papirminkė, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame sustikime ir matydamas kolegas iš Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžiui ir galėdamas su jais pasikeisti nuomonėmis apie ES institucijų patikimumą, komisijos patikimumą, aš norėčiau sureaguoti į kolegų iš Lenkijos ir Vengrijos pasisakymus Niderlanduose. E, nemaža dalis gyventojų yra euroskeptikai, nemažai žmonių teigia, kad ES plėtra vyko per greitai, per daug šalių buvo priimta, tos vertybės jų yra skirtingos. Taigi dabar e, man kyla klausimas, e, ar tos šalys, kurios yra ES, e, turi bendras vertybės. Žmonės, štai pavyzdžiui, yra susirūpinę Niderlanduose dėl padėties Lenkijoje. Ir aš noriu paklausti kolegų iš Lenkijos, kaip aš turėčiau paaiškinti savo rinkėjams, kurie yra euroskeptikai, tačiau kitokie nei euroskeptikai Lenkijoje. Kaip aš turėjams paaiškinti, kas vyksta Lenkijoje ir kaip reikėtų tą situaciją pakeisti, pagerinti. Aš manau, kad tas klausimas yra tikrai svarbus tiek visai Europos Sąjungai, tiek ir Lenkijai. Ačiū. Aš leisiu pasisakyti šioje pirmoje dalyje dar trims kalbėtojams ir po to uh, suteiksiu žodį ponams uh, ekspertams mūsų pranešėjams. Uh, Pirmasis dabar kalbės mums Bodry iš Luksemburgo nacionalinio parlamento stovas. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip jau daugelis kolegų minėjo, ši iniciatyva yra tikrai gera. Labai aukštai vertinu tai, kad su demokratija, teisės viršenybė ir pagrindinius teisėmis susiję klausimai negali būti sprendžiami uh, vien tik tai vyriausybių atstovų, svarbu, kad į šį dialogą įsitrauktų taip pat ir nacionaliniai parlamentai, vyktų nuolatinis dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento narių šią temą. Jau e, matome vertindami pirmasis reakcijas, kad e, šio dialogo e, formalizavimas pasitelkus tam tikrą tarptautinį susitarimą turėtų būti jau proceso vainikavimas, o negalėtų būti vertinamas kaip proceso pradžia, nes girdime ir šioje salėje ir taip pat ministrų taryboje tam tikrą priešiškumą teikiamiams pasiūlymams, taigi manau, kad labai svarbu per daug nesusitelkti į e, šio sustarimo formą, nes e, aš pavyzdžiui esu 13 straipsnio e, konferencijos narys ir mes jau daug metų <clears throat> diskutuojame apie formą, tačiau apie turinį dažnai pamirštame taip pat ir šiuo atveju. Manau, kad turėtume nustatyti paprasčiausiai mūsų darbo tvarkę labai aiškiai, tačiau mažiau dėmesio skirti formaliems e, dalykams, e, kadangi jaučiame nemažą priešiškumą dabar siūlomoms struktūroms ir formoms. Labai svarbu išvengti funkcijų dubliavimuose su kitomis institucijomis. E, Europos taryba, Venecijos komisija, ABPO saugumo ir bendradarbiavimo organizacija Taip pat, e, kad Europa nepradinktų, nepasiklystų tose skirtingose sistemose ir mechanizmuose, kad kiekvienas dirbtų savo darbą ir nedubliuotų kitų organizacijų funkcijų. Aš norėčiau sureaguoti į ponios von Štorch pasisakymą. Aš manau, kad ES vertybės yra aiškiai įrašytos į pagrindinį teisų hartiją, į sutarties e, tekstus, į e, kitus tarptautinius dokumentus ir tikrai niekas neturi teisės tomis vertybėmis abejoti ar e, jų kvestionuoti. Ponas Vitani, Vengrijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti Vengrijos poziciją, jeigu leisite. Aš, mes manome, kad teisės viršinybės principus būtina ginti, tačiau turime remtis 2014 metų tarybos sprendimais dėl pamatinių vertybių ir Vengrija yra pasirengusi dalyvauti dialoge, kurio būtina prielaida yra visų valstybių narių vienodas traktavimas, e, lygiai teisiškumas ir visas procedūros, kurios, e, kuriamis siekiama daugiau, Vengrija yra nepriimtinas. Mes manome, kad ši procedūra turėtų būti vykdoma ir baigiama remiantis 2014 metų tarybos vadovų tarybos išvadomis ir e, todėl reikėtų vengti besidubliuojančių mechanizmų kūrimo, todėl Vengrija pasisako prieš 16 metų spa 25 dieną patvirtinta rezoliucija dėl e, mechanizmo skirto e, demokratijai, teisės viršinybė ir pagrindiniams teisėms kūrimo. Ir Vengrija mano, kad joje veikia atitinkamos e, priemonės, e, tinkamos, kuriamis yra užtikrinamos minėtos e, vertybės, o šis siūlomas mechanizmas būtų galimybė pagal jį numatyta kištis į Vengrijos vidaus reikalus. Vengrija visuomet buvo pasirengusi dalyvauti atvirame dialoge šiais klausimais siekiant problemos sprendimo. Ačiū. Ačiū. Iš tiesų keturi kalbėtojai buvo užsiregistravę, o ne trys mm, šioje diskusijų dalyje kalbėti paskutinį ponas Foikt. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau pacituoti pirmiausiai jūs. Jūs kalbėjote apie diskusijas pusryčių metu, kurių metu sutarėte, kad mums reikia mechanizmų, kuriais būtų garantuojamos užtikrinamos pagrindinės teisės. Jums pritariu, tačiau klausimas, kaip tie mechanizmai turėtų atrodyti ir kaip jie turėtų veikti tuo metu, kai pagrindinės teisės Europoje galioja ne visiems, ponas Hampel. Pamėgino į tai atkreipti dėmesį, kuomet jis bandė paminėti nepolitiškumo temą, pateikdamas chirurgo pavyzdį, E, kuomet tikrai politinės pažiūros e, chirurgui, tiek pasirinkant chirurgą, tiek chirurgą operuojant pacientą nėra svarbios. Taip pat ir pagrindinės teisės užtikrinant, tai turėtų būti nesvarbu. Iš tiesų netgi gydytojo pavyzdžiai nėra patys tinkamiausi tuo metu, kai aš buvau NPD partijos pirmininkas Vokietijoje Šiaurės Eino Vesfalijos e, žemėje buvo kilusi tam tikra e, problema, kuomet gydytojas atsisakė gydyti vieno e, mūsų partijo, partijos nario vaikus vien dėl to, kad jų tėvas priklausė mano partijai ir kandidatavo rinkimuose. Tai Jeigu mes e, tokia, e, tokiu principu vadovautumėmės, tai kiltų viskas chaosas visuomenėje ir e, kiekvienas gydytojas galėtų pasirinkti, kokius pacientus jam gydyti. Pat noriu paminėti, kad Vokietijoje neseniai baigėsi pokario didžiausias politinis procesas, 60 milijonų kainavęs, tačiau niekas jo nepastebėjo, 26 kaltinamieji, 75 advokatai e, dalyvavo tame procese ir po 3,5 metų ir 334 dienų bylos svarstymo e, procesas buvo nutrauktas, nes teisėjas išėjo pensiją. Ir <clears throat> e, procesas buvo vilkinamas taip ilgai, kol tapo neįmanoma priimti teismo sprendimą ir išteisinti kaltinamosius. Ir dabar prokuratura pareikalavo iš naujo pradėti procedūrą. Žinote, ką tai reiškia, 3,5 metų trunkantį procesą, e, kuris vyko kiekvieną savaitę nuo antradienio iki e, ketvirtadienio ir kaltinamieji tik tai dėl savo politinių pažiūrų nesugebėjo e, toliau normaliai gyventi, prarado darbo vietas. Praėjusią savaitę mano draugas <clears throat> Maleris, 81 metų, buvo išduotas E, Vokietija tik tai dėl, e, dėl to, kad jo politinės pažiūros yra visiškai e, kitokios ir dabar nuteistas dešimties metų laisvės atimėjo bausmė. Toj baigsiu pirmininkai. Noriu pasakyti, kad daugelis žmonių Graikijoje kitose šalise dėl savo politinių pažiūrų e, paprasčiausiai negali normaliai e, gyventi. Štai, pažiūrėjau, paskutinis pavyzdys, kuomet AFD e, partijos vienas narys taip pat negali daugiau verstis politinė savo veikla vien dėl to, kad yra savo šalies patriotas. Apie kokias vienodas vertybės mes čia kalbame dabar Niderlandų atstovus. ponė pirmininkė, kalbėsiu e, olandiškai. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame sustikime su Aneke Vėzil, atstovauju Niderlandų senatui. Labai svarbu, kad ES šalys laikytųsi savo įstatymų, europinių įstatymų ir kitų europinių teisės aktų ir taisyklių. Mes to paties tikimės ir iš Europos piliečių. Noriu paklausti mūsų pranešėjų, kodėl mes neturėtume pradėti kurti Europinio mechanizmo, kuris užtikrintų, kad Europinės teisės būtų laikomasi valstybėse narėse. Tai yra savame suprantamas dalykas turėtų būti ir užduotis. Šį klausimą užduodu taip pat ir dėl to, kad klausydamasi diskusijų nelabai suprantu, kas čia bandoma įvertinti, kuomet kalbama apie e, demokratijos, teisės viršinybės ir pagrindinių teisų principus. Ką mes suprantame kaip demokratija, teisės viršinybė ir pagrindinės teisės. Akivaizdu, kad e, tos vertybės dar nėra pakankamai apibrėžtos. Taigi norėčiau išgirsti jūsų reakciją. Ačiū uždėmesi, ačiū. Nors teiksime žodį mūsų pranešėjams, panas Hempel, galbūt kalbės pirmasis, prašau. Extremely... Dėkoju, man atrodo, kad šis apsikeitimas nuomonėmis tikrai buvo nepaprastai naudingas, nepaprastai įdomus. Aš pasistengsiu apibendrinti savo įspūdžius ir pabandysiu pakomentuoti atskirius pasisakymus. Aš manau, kad ši diskusija dar kartą parodo, kad dialogas yra labai naudingas, ypač šiais klausimais. Kai kas kalbėjo apie tai, kad dialogas tinka visiems, bet spaudimo tai ne kiekvienas norėtų. akivaizdu, kad e, mintis apie galimą spaudimą atsiranda dėl to, kad yra lyginamos e, situacijos įvairiose šalise. Antra pastaba. Jei šis mechanizmas įsigalios, jis daugiausia bus skirtas demokratijai ir teisinės valstybės principui. Pagrindinių teisų pagrindinėmis teisėmis gan gerai rūpinasi Europos taryba ir Europos žmogaus teisų teismas. Man atrodo, kad šios institucijos gerai rūpinasi žmogaus ir pagrindinėmis teisėmis kai kalba eina apie atskirus atvejus, atskirus asmenis. Be abejo, galima būtų kalbėti apie tai, kiek šalies teisinė yra įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės teisės, bet tai yra kita kalba. Trečias dalykas. Daug šiandien buvo kalbėta apie versybės, Mes turime pa, pačių pamatinių esminių vertybių sąrašą, kuris yra surašytas sutarties pradžioje. Po to Europos pagrindinių teisų hartijoje tos vertybės yra šiek tiek išplėtotos, paaiškinti, ką jos reiškia. Bet, mes, bet susitarti visuomet dėl to, ką reiškia tos vertybės, nėra lengva. Ir aš manau, kad, kad kuriant tokį mechanizmą reikėtų daug dėmesio skirti procedūroms dalykams ir nepradėti gilintis į tai, ką reiškia tas mechanizmas, ką reiškia tos vertybės. Aš manau, kad sutarti iš tikrųjų dėl kiekvienos detalės bus sunku, bet iš esmės visi sutarėme, kad e, toks bendras procesas gal būtų reikalingas. Aš nežinau, kiek laiko aš dar turiu. Aš žinau, kad visuomet laiko būna per mažai. Todėl mano paskutinis pastebėjimas. Kai kas kalbėjo apie tai, kad e, be abejo diskutuoti visais šiais klausimais yra labai gerai, tačiau po to kažkaip reikės užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai gyvendinama. Ir e, tai pasakytina ne vien apie šį mechanizmą, bet e, ir taikytina ir daugybėje kitų sričių. Įgyvendinti visus teisės aktus nėra lengva ir prižiūrėti, kaip yra taikomas teisinės valstybės principas ES lygmenių tikrai būtų nelengva. Aš tą sakau kaip žmogus iš tos šalies, kuriai dabar yra taikoma pažeidimo procedūra, nes mes pažeidėme vieną iš reglamentų. Bet žmonėms mano šalyje atrodo, kad ir kitose valstybėse narise yra taip pat pažeidimų, kai yra nepaisoma kitų reglamentų, bet niekas dėl to nieko nedaro. Panas Marijo. Marija. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš kalb... pradėsiu prancūziškai, todėl kad aš pirmiausia norėčiau užsakyti bendro pobūdžio pastebėjimą, komentuodamas tai, ką pasakė ponė Rivo ir jūs. Pagrindinės teisės yra nepaprastai svarbios, tai yra mūsų konstitucinės teisės dalis. Aš manau, kaip ir visi šioje salėje, manau, kad mums labai svarbu diskutuoti, reikia, mums reikia dialogo. Mums reikia kalbėti apie tai, kaip galima būtų sukurti veiksmingą mechanizmą skirtą teisinės valstybės principui užtikrinti. situacija valstybės narės labai skiriasi, skiriasi ir mūsų teisinės nuostatos, skiriasi žmonių suvokimas ir skiriasi gyvendinimas. Ir aš manau, kad Jūs visiškai gerai pasakėte, kad mūsų teisės aktai yra puikus, viskas yra gerai įtvirtinta ir ponas iš, e, e, e, kolega iš Portugalijos sakė, kad dabar reikia pereiti nuo žodžių prie konkrečių veiksmų, prie praktikos. Ir aš turiu du klausimus apie mūsų piliečių samoningumą. Ir kolega iš Niderlandų labai gerai tą pasakė, kad taip, mes turime suteikti galimybę mūsų piliečiams uh, suprasti, kad jie yra pagrindiniai pagrindinių teisų subjektai ir įgyvendintojai. Mes komisijoje stengiamės surasti priemonių, kurios leistų mums įtraukti piliečius. Pavyzdžiui, mes turime The Chat Click tokią priemonę, Be to, mes turime atskirą portalą, kuriame, kuriame žmonės gali užduoti klausimus apie savo teisės. Kiekvienas pilietis, kiekviena nevyriausybinė organizacija gali kreiptis į ES institucijos, į ES ombudsmeną ir šios priemonės yra labai naudingos, bet aš suprantu, kad naudoti jas nėra gal visuomet lengva. Ir paskutinis dalykas, aš esu tik tarnautojas. Bet aš nepritariu, kad nuomonė, kad komisija peržingė savo kompetencijų ribas. Uh, Ponas Timmermans yra pasakęs, ir aš cituoju, komisija neketina ir nenori įsikišti į politinius debatus Lenkijoje. Lenkijos politikai turi nagrinėti Lenkijos politinės problemas, ne Europos komisija. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo laikantis sutarties. Taigi, mums labiausiai rūpi teisinės valstybės e, principas ir ES e, e, veikimo sutarties 7 straipsnė yra nurodyta, kad mes pagal tą straipsnį mes galime tą daryti. Ir mes palaikome nulatinį dialogą su Lenkijos vyriausybė tam, kad mes užtikrintume, kad Lenkijoje būtų laikomasi teisinės valstybės principo. Aš nenoriu kritikuoti Europos komisijos už tai, kad ji peržengė jai patikėtus įgaliojimus. Ne, aš kritikuoju Europos komisiją dėl to, kad jūs nesinaudojate jums suteiktais įgaliojimais. Na kągi, labai dėkoju. Aš da, e, pasidalinsiu keliais pas, pas, pastebėjimais ir pato pateiksiu jums e, galutinį pasiūlymą. Aš manau, kad. A, e, Šiaip e, ne visiems yra aišku, ką siūlo Europos parlamentas. Daug kas iš jūsų teiravosi, kas nustatinės standartus, kas apibrėž tas normas, e, ar jos bus primetamos mums tų nepriklausomų ekspertų, e, tai yra tų žmonių, kurie neturi jokio teis, demokratinio legitimumo. Atsakymas čia labai, labai paprastas. Ne. Neprim, to nedarysime. Pirmiausia, daugybė standartų jau egzistuoja. Jie jau buvo apibriežti ES teisės aktuose, precedento teisėje. Europos taryba tą padarė, taigi tų standartų jau yra labai daug, bet šiaip yra keista tai, kad ši diskusija kilo iš taip vadinamosios Kopenhagos dilemos. Mes turėjome apibriežti standartus jau, kai buvo taikomi Kopenhagos kriterijai ir po to mes panaudojame tuos standartus tam, kad įvertintume, ar šalis kandidatai yra pasiruošusi prisijungti prie ES. Tai ne tai, kad mes pradedame nuo nulio, mes jau nu, esame nustatę tam tikras normas. Čia kalba eina apie tai, kaip jos bus taikomos, kai šalis jau yra ES valstybė narė. Štai koks dabar yra iškilęs klausimas. Antra, mes turime daugybę įvairių mechanizmų, kurie yra pagristi įvairiais standartais, kaip ir teisingumo pažangos vertinimo lentelė, pavyzdžiui. Vėlgi, čia nieko naujo neišradinėsime. Bet mes bandysime tos standartus plėtoti ir tą darysime kartu. Ir štai kam yra skirtas šis Europos parlamento pasiūlymas, štai kam yra skirtas šiandienos susitikimas. Uh, Mes norime toliau išplėtoti, geriau apibriežti tuos standartus ir vertybės, kad viskas būtų labai aišku. Ir žiūriu, e, ponas von Štoik, visi dalyvaus šioje diskusijoje, skaitant ir jūs. Aš žinau, kokios yra jūsų pažiūros. Ir e, tai nereiškia, nors jūs gal, ko gero man nepritarsite, kad viskas yra relativu. Tam tikri dalykai yra tvirtinti sutartyse. Ir mes iš esmės sutarėme, kad visi yra lygus prieš įstatymą kad negalima, niekas negali būti diskriminuojamas dėl lyties, e, e, de, de, e, seksualinės orientacijos, religinių įsitikinimų ir taip toliau. Šitie dalykai visiems yra aiškus, bet kaipgi juos įgyvendinti, pritaikyti praktikoje. Štai apie ką turime kalbėti. Toliau, kaip galima būtų įtraukti piliečius. Jei paskaitytumėt Europos parlamento pasiūlymą, pamatytumėt, kad tenai piliečiams ir piliečių atstovams yra numatytas tai itin didelis vaidmuo. Aš čia kalbu eina ir apie nacionalinių parlamento atstovus, ir apie pilietinę visuomenę. Ir aš noriu jums paaiškinti, kaip buvo rengiamas šis pasiūlymas. Mes buvome surengę didžių, labai labai daug konsultacijų su įvairiais, įvairiais e, da, e, da, atstovais, su teismų, da, bažnyčių, žiniasklaidos e, atstovais. Taigi tos konsultacijos buvo nepaprastai plačios ir visi išsakė savo nuomonę, kurios pagrindu mes parengėme šį pasiūlymą. Ir aš tokio požiūrio ketinu laikytis ir toliau. Dar paskutinis nesusipratimas, kuris beje pasitaiko gan dažnai. Ir Europos komisijos nariams, nariai dažnai uh, kartais taip mano. Mano, kad uh, valstybės narės priešinasi šiam pasiūlymui. Ne, taip visiškai ne, nėra. Uh, Panašu, kad mes šiuo klausimu geriau bendradarbiaujame, glaudžiau bendradarbiaujame su taryba ir valstybėmis narėmis nei su Europos komisija. Aš tikiuosi, kad mes įveiksime tą nesusipratimą. Taryba tikrai norėtų turėti mechanizmą, kuris leistų jai taip pat nagrinėti šios klausimus konkrečiau ir įsameu nes o, iki šiol vykusios diskusijos visuomet buvo labai bendros arba buvo kalbama tik apie padėtį kokioje nors konkrečioje valstybėje narėje. Ir tuomet visuomet tai, tai, diskusijos būna gan sudėtingos, nes tai valstybė atrodo, kad kažkas ją kažkuo kaltina ir taip toliau. Na, mano pasiūlymas būtų štai toks. Ir panas Pavantipopolius kalbėjo, kad gal mums reikėtų nuolatinio komiteto. Ir aš norėčiau paprašyti, kad kiekvienas nacionalinis parlamentas paskirtų savo pranešėją. Ir tuomet kiekvienas parlamentas galėtų paskirti savo pranešėją, tai būtų 28 žmonės, ir Europos parlamentas paskirtų savo uh, atstovus. Ir po to taip mes sukurtume tokį komitetą, kuris galėtų toliau nagrinėti šį pasiūlymą. Nes čia kalba eina apie pasiūlymą. Tai nėra teisės aktas, kuris bus primestas kažkam. Bet mes tikrai norėtume, kad tos diskusijos tęstųsi kartu su nacionaliniu parlamentu atstovais. Taigi aš paprašyčiau, kad kiekvienas iš jūsų sugrįžęs namo paprašytų, kad jūsų parlamentas paskirtų vieną pranešėją. Mes galėtume susitikti kas mėnesį, bet kažkas, matot, gal, sakė, kad gal reikėtų ir dažniau susitikti. Štai toks būtų mano pasiūlymas jums, mes jums jį pateiksime ir raštu. Na kągi, baigėme mūsų uh, pirmąją sesiją. Dėkoju mūsų svečiams ir dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Taigi jau dabar galime perėti prie antrosios sesijos. Ieškau dabar dokumentų, kur čia jie yra. Bet aš žinau, kad aš turiu pakviesti Franką Engelį prisijungti prie mūsų čia prezidiume. Kur yra tos sesijos programa? Yes, so I'm inviting onto the podium Mr. Frank Engel. Taigi aš kviečiu prie mūsų prisijungti Franką Engelį, Nurija Dijas Abad, Emanuelį Grabit iš komisijos ir poną Bodrį. Yes, please. Okay. Um, I'm not going to, uh, to... Gerai, kolegos, aš daugiau nieko nebekalbėsiu. Ir dabar norėčiau pristatyti mūsų prelegentus. Man iš dešinės sėdi ponas Frank Engel, jisai pradės debatus, jis yra parlamento uh, kolega, jis buvo pranešėjas taip pat ir pagrindinių teisių klausimais pranešėjas Emanuel Krebit yra iš Europos komisijos, pono Timermano dešinioji ranka, atsakingas už įstatymų viršenybę komisijoje ir pagrindinės teisės, o jam iš kairės sėdi ponas Bodry, jis yra iš Luksemburgo deputatų rūmų Atsiprašau, nes neturiu savo uh, užrašų. Tai darau viską be užrašų. Taip, ir ponas Bodry dar yra e, konstitucinių m, mm, reikalų komiteto pirmininkas. Taigi, kiekvienas iš jūsų e, turite 10 minučių. Žodis jums, ponė Engel. Dėkui, Sofija. Aš esu liuksemburgietis tai iš tiesų, kalbant Europos parlamente, galiu įvairiom kalbom kalbėti, e, nes turiu tokią galimybę, bet mano gimtoji kalba nėra oficiali ES kalba. Kalbėsiu dabar angliškai. Manęs e, buvo prašoma trumpai apžvelgti, e, apie ką kitą pagrindinių teisių, kitas pagrindinių teisių pranešimas bus. Aš norėčiau, kad tai būtų valdymui skirtas pranešimas ir dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tie nevaldymo aspektai yra nuolat svarstomi daugeliuose kitų pranešimų. Tai gali būti tai, kas susijęs su pagyvenusių žmonių teisėmis, neįgaliųjų, mažumų teisėmis, vaikų teisų apsauga. Bet visi šie dalykai, bet kuriuo atveju yra mūsų akiratyje ir yra rengiami pranešimai šiomis temomis. Bet mum e, konkrečiai dabar svarbu valdymas. E, kodėl? Pirmiausia, E, tai galbūt ir todėl, ką išgirdom šiandien ryte, čia nenoriu nieko kritikuoti, bet buvo sakoma, kad valdymo logika, tokia kaip yra Vengrijoje ir Lenkijoje, nėra tokia, kokia turėtų būti Europos Sąjungoje. Dabar yra dvi valstybės narės, ateityje gali būti ir daugiau kurios jei dabar bandytų įstoti į ES, nebūtų priimtos. Jos nebūtų priimtos kaip ES e, valstybės narės. Ir turime, negalime į tai užmerkti akis. Ir tai nėra reiškinys, kurį reikia palikti nacionalinių vyriausybių rankose. Nes kai tos valstybės stojo Europos Sąjungą, jos turėjo laikytis tam tikrų taisyklių. Jos tą padarė ir tą padarė savanoriškai. Ir mane visad neramina, kai mus lygina su Tarybų Sąjunga, Jugoslavija ir taip toliau. E, Sovietų Sąjunga okupavo savo valstybės narės. Europos Sąjunga nieko prievarta, uh, neprivertė stoti į ES. Visos valstybės narės įstojo savanoriškai, laikydamosi tų taisyklių ir vertybių, kurios yra ES sutartise. Ir dabar tom vertybėm e, kyla grėsmė ir ne vienoje valstybėje narėje. Ir ne tik Lenkijoje ir Vengrijoje, ne. Ir plačiau, nes jaučiamas jaučiama terorizmo grėsmė, saugumo klausimai tampa vis aktualesni ir tokioje situacijoje daugelis valstybių narių nori kaip ir tokių valdymo metodų, kurie turi potencialų pavojų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje dabar yra nuolatinė prastoji padėtis. Ar reikalinga ta nuolatinė nepaprastoji padėtis, kai gyvename tokiomis nuolatinės grėsmės sąlygomis? Net mano valstybėje irgi buvo norima įvesti tą nepaprastąją padėtį dėl su saugumu susijusių dalykų. Bet ta nepaprastoji padėtis neužtikrins saugumo. Taigi, aš manau, kad reikia tiems, kas atsakingi už saugumą, suteikti visas reikalingas priemonės, bet valdymas turėtų būti įprastinis valdymas, o ne nepaprastosios padėties sąlygomis. Tai tokios yra problemos, e, kurios iškyla ir mūsų pranešime bandysime jas spręsti. Kalbėsime apie pagrindinių teisių užtikrinimo priežiūros mechanizmą ir apie tai, kaip valdymas yra įsivaizduojamas Europos parlamento, kaip europinį valdymą įsivaizduoja Europos parlamentas mes dabar suvokiame, kad valdymo tendencijos nėra tokios, kokios turėtų būti. Daug kas mums sako, kad tai yra normalu. Bet tie, kurie sako, kad tai yra normalu, matyt irgi nesako be priežasties to. Taigi turime mm, kalbėtis vieni su kitais ir aiškintis. Ir kalbėsime, ar gali būti ta Europos valdymo logika. Ir jei susitarsime, jei galėsime susitarti dėl to, ką turime daryti ir ko neturime daryti, tai gerai, bet jei nesugebėsime susitarti, tai tada e, turėsime e, problemą, nes išsiskirs mūsų nuomonės tokiais svarbiais klausimais, pavyzdžiui, kaip teismų nepriklausomybė. Nes jei teismai naudojami politiniais tikslais, tai jie tikrai netarnauja teisingumui, kas nuo Prancūzijos revoliucijos e, buvo siekiama uh, Europoje užtikrinti. Nepriklausomi teismai yra Europos visuomenės, ES visuomenės vienas pagrindinių raiš, e, ramščių. O mes pastebime, kad teismais naudojamasi politiniais tikslais, bet teismų vaidmuo nėra toksai, bent jau aš taip manau. Ir taip mano tie, kurie parašė pagrindinių teisų užtikrinimo priežiūros mm, mechanizmo ataskaitą. Ir tie, kas nuolat teikia šias ataskaitas Europos parlamente. Taigi klausimas ateinantiems metams yra toksai, ar mes galime susitarti, ar visos valstybės narės, jų vyriausybės gali susitarti, kokio politinio atspalvio jos bebūtų, kaip uh, turi būtų, būti valdoma valstybė, kaip turi būti valdoma ES, ar mūsų nuomonės išsiskiria. O jei mūsų nuomonės išsiskiria, tai irgi reikia tada tą problemą spręsti. O ES, ir noriu tą pakartoti, negalime turėti 2, 3, 4 ar 5 skirtingus požiūrius į tai, koks yra vyriausybės, parlamento ir teismų tikslas. Ir tai niekaip nesisėja su subsidiarumo principais, tai nesisėja niekaip su nacionaliniu suverenitetu. Nuo e, šeštojo dešimtmečio praėjusio amžiaus sėkmingos Europos bendrijos ir įvairios sąjungos buvo kūriamos bendrų sutarimų dėl to, kas yra demokratija ir kaip šalis turi būti valdomos. Ir ant to bendro sutarimo uh, kūrėsi ir, ir iš to um, plėtojosi mūsų visuomenės. O dabar matome, kad yra tam tikros rizikos. Žinau, kad daug kam nepatinka tas Europos valstybių klubas, Tai aišku, visi turi pasirinkimo teisę, bet vienas dalykas tikrai nėra įmanomas ir mes nuolat tą pabrėžiame. Negalite būti tam klube, bet visiškai nesilaikytis jo taisyklių. Kiekviena Europos valstybė gali nuspręsti, kada tik nori, jei jinai iš esmės nepritarė tam, kaip viskas daroma Europos Sąjungoje, tai tada jos laukia breksito kelias. Nes nepadoru yra būti ES nare, gauti milijardus eurų paramos iš ES biudžeto, bet tuo pat iš esmės e, iš pagrindų kritikuoti ES. Tai yra nepadoru. Paprasčiausia nepadoru. Nes mūsų mokesčių mokėtojai moka tada už tokį už tokią veidmanystę ir to negalime leisti. Tai jei kažkas galvoja, kad Europos Sąjunga jiems yra visiškai neprimtina ir jie nenori gyventi taip, kaip gyvenama Europos Sąjungoje, tai jie gali patys savo gyventi atskirai, kaip jiem patinka. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį poniai Dija Zabat Taip kyla klausimas, kaip mes tuos standartus nustatysim, buvo sakoma, ką daro Europos teismų tinklo taryba. Ir tai yra labai geras pavyzdys, kaip e, nustatyti tuos standartus ir e, tikrai norėčiau pagirti jūs už atliekamą darbą. Prašom žodis. Uh, Ačiū, ponas ir ponai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man didelė garbė turėti galimybę pasisakyti šio tarparlamentinio komiteto posėdėje. Aš atstovauju e, NCJ. E, e, tai yra organizacija, kuri vienyje nacionalinės teismų tarybas ir panašius nepriklausomus plačias nepriklausomas ES struktūras. Norėčiau. Taip pat tai yra organizacija nustatanti tinkamus teisėjų veiklos standartus. Vienas iš jų yra e, būtinybė kreipti dėmesį į situacijas, kuomet kyla grėsmė demokratijai ir pagrindinėms teisėms. <clears throat> Paryžioje vyko prezidis Vaidės mūsų generalinė asamblėja, patvirtinome savo 16-17 metų veiklos ataskaitą ir patvirtinome taip pat atitinkamos nepriklausomos teismų e, struktūros, teisės saugos e, veiklos kriterijus. Taip pat mes identifikavome atitinkamus e, skaitomybės kriterijus tiek visos teismų sistemos, tiek ir atskirų teisėjų. Pagrindinis mūsų tikslas yra užtikrinti teismų sistemos nepriklausomumą. Po to, kai e, įvardinome atitinkamas veiklos spragas ir silpnasias vietas, mes patikėme tinkamus pasiūlymus, kaip tas problemas spręsti. Šio e, projekto esmė buvo ir yra taip pat atsižvelgti ir į teisėjų nuomonę Todėl buvo 16 metais atlikta atitinkama apklausa, kurioje dalyvavo 11 700 teisėjų iš visos Europos ir apklausos rezultatai parodė, kad 8,9 iš 10 e, balais teisėjai vertino savo pačių nepriklausomumą, tuo tarpu E, savo šalyse buvo vertinam, vertino savo nepriklausomą 8,3 balo. E, tačiau taip pat e, Eurobarometro apklausoje, kuri buvo atlikta 17 metų balandį apie teismų sistemos nepriklausomumą, politikų kišimas į teismų darbą, E, buvo atkreiptas dėmesys į e, šią problemą ir e, todėl šią problemą reikia spręsti ir visos trys valdžios šakos privalo į šią problemą atsižvelgti. Siekiant geriau <clears throat> suvokti, teismų nepriklausomybės ribas, reikia vadovautis mūsų siūlomais principais. Taigi aš dabar noriu kreiptis į šios konferencijos dalyvius. Būtent teisėjų skirimas yra nacionalinių parlamentų specifinė atsakomybės sritis ir daugumoje šalių parlamentai turi pritarti teisėjų skirimui. Taigi teisėjų atranka turėtų būti grindžiama jų nuopelnais daugiausiai tik tai ir siekiant užtikrinti visapušką skaidrumą, būtina atsižvelgti į jų profesinės žinias, įgūdžius. Todėl būtina užtikrinti, kad e, nariai, kurie nėra teisėjai, e, neturėtų, turėtų būti bent jau politiškai nešališki. Reformos turi būti vykdomos tik tai pasikonsultavus su teismų taryba. Todėl parlamento nariai privalo visuomet atkreipti vyriausybį dėmesį į būtinybę laikyti šio principu. Vykdomų projektų rezultatai parodo, kad šiuo metu mes susidurime su rimtais iššūkiais, e, nes e, pagarba teismų nešališkumui ir nepriklausomumui yra viena iš pagrindinių vertybių, kuria šiuo metu kyla grėsmė keliose šalise. Ypač mus kelia nerima padėtis Lenkijoje. Šiuo metu sausio mėnesį mes gavome iš Lenkijos e, teismų tarybos oficialų prašymą bendradarbiauti, e, konsultuojantis dėl naujų e, teisės aktų pasiūlymų ir mūsų e, valdyba balandžio mėnesį patvirtino savo poziciją, kurioje pabrėžiama būtinybė tiek teismams, tiek ir kitoms valdžios šakoms siekti užtikrinti bet kurioje valstybėje narėje teismų nepriklausomumą. Galiausiai Paryžiuje patvirtiname deklaraciją, kurioje pabrėžėme savo susirūpinimą dėl to, kad e, būtina išlaikyti tarpusavio pasitikėjimą tarp teisės e, institucijų ES, tai yra būtina prielaida tam, kad galėtų kokybiškai veikti bet kokia valstybė narė teisinė sistema, kad būtų laikomas teisės viršinybės principų. Noriu paminėti, kad e, mūsų organizacija yra e, minima taip pat ir komisijos, parlamento ir tarybos komunikate dėl teisės viršinybės principų laikymo sustiprinimo. Ko mėnesį mes buvome pakviesti komisijos vicepirmininko pirmojo Timermansos dalyvauti sustikime, kad įvertin, kuriame buvo vertinama e, Lenkijos teismų e, situacija. Aš manau, kad mūsų organizacijos dalyvavimas vertinant e, teismų padėti valstybė narėje yra verdingas ir naudingas. Nes teismų sistemos nepriklausomumas yra labai uh, svarbus ar vienas iš esminių teisės viršinybės principų užtikrinimo elementų. Dabar norėčiau pakalbėti apie santykius tarp atskirų valdžios šakų e, valstybėse. Vykdomoji ir teisėkuros valdžia turi aiškiai suvokti, <clears throat> kaip yra išmatuojamas teismų nepriklausomumas. Neseniai mes paskelbėme savo e, strategiją būsimajam laikotarpiu. Vienas iš pagrindinių tikslų yra siekti, kad būtų labiau suvokiama būtinybė Rusijoje, Europos Sąjungoje teismų nepriklausomumo ir taip pat uh, atskaitomybės. Taip pat mm, ENCJ ragina skatinti dialogą tarp valdžios, valdžių šakų, uh, taip pat ir su kitomis valstybės narėmis bei europinių lygmenių. Mes uh, sieksime ir ateityje siūlyti įvairias iniciatyvas, kurios būtų naudingos skatinant šį dialogą. Paryžiuje ENCJ patvirtino deklaraciją dėl teismų sistemos atsparumą. Mes manome, kad būtina užtikrinti teismų sistemos atsparumą, kad jos galėtų pasipriešinti išorės spaudimui ir kartu galėtų prisitaikyti prie pasikeičiančių visuomenės poreikių. Labai svarbu kad e, teismų e, sistemose būtų užtikrinama tinkama valdymo struktūra ir kad <clears throat> teismų tarybos galėtų padėti visiems e, teismams, kurie patiria tam tikrą spaudimą arba kitaip yra užsipuolami. Bet kokia demokratinė valstybė labai svarbu tinkamai suvokti vaidmenis ir atsakomybės visų trijų valdžios šakų, jos turi glaudžiai ir veiksmingai bei vadovaudomėsi tarpusio pagarbos principų bendradarbiauti. Pabaigai noriu pasakyti, kad iš tiesų nuoširdžiai manau, kad mums tenka bendra atsakomybė siekiant uh, ginti demokratiją, teisės viršinybę ir pagrindinės žmogaus teisės tam, kad mūsų visuomenės galėtų tinkamai vystytis žmonių labai. Ačiū uždėmesi. Uh, to... Ponas Krabek toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai malonu yra dalyvauti šiame dokumente ir aš pristatysiu Jums 2017 metų uh, teisingumo vertinimo iniciatyvą. Šie metai yra ypatingi, todėl kad čia kalb, mes jau penktą kalb, kartą sudarinėsime teisingumo pažangos lentelę, taigi mes galime apžvelgti tam tikras praeities tendencijas ir pamanyti, tai, įsiaiškinti, kaip pasikeitė padėtis teisingumo srityje nuo 2013 metų, tai yra nuo tų metų, kai pirmą kartą buvo paskelbta tokia lentelė. Kartu tai yra puikiai galimybė mums uh, pasimokyti iš savo patirties, penkių metų patirties ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų patoblinti šią priemonę. Ir ši priemonė taip pat turėtų būti naudinga, galėtų būti naudinga ir jums, galvojant apie tai, kaip turėtų atrodyti ES mechanizmas susijęs su demokratija, teisinės valstybės principai ir pagrindinėmis teisėmis. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad teisingumo pažangos lentelė yra skirta tam, kad kiekvienais metais galime būtų pateikti palyginamųjų duomenų apžvalgą apie savo, e, teismų, savo, nacionalinių teismų savo, savarankiškumą, efektyvumą ir kokybę. Mūsų tikslas yra padėti valstybėms narėms gerinti nacionalinės teismų sistemos veiksmingumą. Nacionaliniai teismai yra nepaprastai svarbus tam, kad būtų užtikrintas teisės, teisinės valstybės principas, tam, kad asmenys ir e, verslininkai galėtų naudotis savo teisėmis ir tam, kad galima būtų kurti verslui ir investicijoms palankę aplinką. Todėl nacionalinių e, teismų sistemų gerinimas yra vienas iš Europos semestro prioritetų. Europos semestras yra Europos, politiko, Europos Sąjungos politikos koordinavimo priemonė. Ir mes be abejo atsižvelgėme Europos semestro daroma, daromus vertinimus. Taigi, 2017 m. teismų pažangos ataskaita lentelė ir kokias tendencijas jį rodo. Trumpai galiu pasakyti, kad mes nematome didelės, nematome pažangos per penkerius metus, bet tebe išlieka tie patys iššūkiai. Prieš, prieš pradžių pažanga keliose valstybėse narėse, kuriuose praeitėje mes sakėme, kad egzistuoja ypatingų iššūkių, mes matome, kad teismų procesai susijęs su civilinėmis ir komercinėmis bylomis e, dabar trunka e, trumpiau Mes matome, kad 2013 metais vidutiniškai teismo procesas užtrunka 850 dienų, o 2015 metais šiek tiek daugiau nei 500 dienų. Ir iš esmės galima būtų sakyti, kad situacija per pastrusius penkerius metus arba neženkliai pagerėjo, arba išliko stabili dviejose trešdaliuose visų valstybių narių. Ir teismų uh, kokybė išlieka prioritetinių dalykų. daugelį valstybių narių. Ir 2015 metais e, šalės skiria daugiau lėšų teismams nei anksčiau, nepaisant ekonominių sunkumų. Mes taip pat e, vertiname, kiek teismų sistema, e, sistema gali naudotis skurdžiai gyvenantis asmenys. Mūsų duomenys rodo, kad e, e, e, finansinius sunkumus turintys asmenys gali gauti teisinę pagalbą, jeigu jie bilinėjasi teisme. Štai tokia yra pažanga. Dabar keli žodžiai apie iššūkius. Pirmiausia, 2017 metų ataskaita rodo, kad vis dar teismų savarankiškumas tebe kelia problemų. Šiuo metu tyrimas parodo, kad vyriausybių kišimasis ir spaudimas yra pagrindinės priežastys, dėl kurių manoma, kad teismų sistema neveikia nepriklausomai. Ir tai, aišku, kelia susirūpinimą. Keliuose valstybėse narėse šiuo metu vyksta teismų sistemos reforma. Ir gyveninant bet, bet kokią tokią reformą reikia da, remtis teisės viršinybės principų ir atsižvelgti į mūsų standartus dėl teismų nepriklausomumo, savrankiškumo. Reformos nėra reikalingos a, tik tai tam, kad kažkas kas, kas, ką veiktų. Reformos turi būti labai aiškios ir jos turi realiai pagerinti teismų sistemos veiksmingumą ir ypač jų savrankiškumą. Keliose valstybėse narėse Taip pat teismų veiksmingumas tebe išlieka probleminė sritimi, ypač kai kur daug yra susikaupę bylų susijusių su civilinė ir komercinė teisė. Šiemet pirmą kartą mūsų lentelėje mes matome kad buvo da, Pirmą kartą parodo, kiek užtrunka baudžiamosios teisės procesas susijęs su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimu. Ir tokie bylos nagrinėjimas gali užtrukti nuo pusantrų metų iki trijų metų. Ir mes manome, kad teismai turėtų geriau naudoti informacinės technologijas, ne tik tai tam, kad pagerintų savo darbo veiksmingumą, bet kad ir geriau informuotų piliečius apie tai, kas vyksta. Toliau komisijos patirtis rengiant teisingumo teismų sistemos pažangos ataskaitas nuo 2013 metų. Pirmiausia, mes supratome, kad labai svarbu atsižvelgti į šalies konkretų vertinimą ir bendrą kontekstą. Šioje lentelėje mes patikime duomenės, kuriuos galima palyginti ir kurie parodo, kaip funkcionuoja nacionalinės sistemos. Tačiau visus rodiklius visuomet reikia gerai įvertinti, reikia suprasti, kodėl būtent toks rodiklis yra kiek, uh, konkrečioje šalyje. Ir todėl reikia atžvelgti geresnius šalies vertinimus, kurie tie vertinimai yra rengiami paprastai dvi šalių pagrindų, bendarbiavęs su atitinkama šalies uh, kompetentingomis institucijomis. Tokie susitikimai padeda mums uh, įsiaiškinti kokia yra situacija. Vasario mėnesį atliekami tokie įvertinimai ir mes to, a, a, ir po to yra nagrinėjamas, nagrinėjamos konkrečiam šalims skirtos ataskaitos. Pavyzdžiui, 2017 metų net 14 tokių šalims skirtų ataskaitų yra paminėta teisė teismų sistema. Kartu negalima, nuve, negalima nesuprasti, kad rinkti duomenys, kuriuos galima būtų palyginti ir kurie atspindėtų realią situaciją, yra labai sunku. Mes ieškome duomenų įvairiuose šaltiniuose, kiekybiniai duomenys yra teik, teikiami Europos tarybos atitinkamo organo Po to mes renkame duomenys iš teismų tinklų ir įvairių ES e, komitetų. Teismų savarankiškumas yra geras pavyzdys to, kaip sunku yra rinkti duomenys 28 valstybėse narise. Mes neturime gero rodiklio, kuris realiai padėtų mums tikrai vertinti teismų savarankiškumą. Teisingumo ministerijų pateikiami duomenys gali e, būti, e, ne visuomet galime jais pasitikėti, nes mes suprantame, kad čia gali kilti galių pasidalymo problemų. Ir todėl mes brindavome su teismų tinklais ir uh, vyriausio uh, aukščiausiojo ES teismo uh, atstovais. Labai svarbu yra kalbėti apie tai, kaip yra da, e, sutvarkyta teismų sistema tam, kad būtų užtikrinta, užtikrintas teismų savarankiškumas. Pavyzdžiui, ar galima uh, perkelti teisėją į kitą, da, kitas pareigas be jos ar jos sutikimo. Teismų tinklas tikrai veikia labai gerai ir šiandien mes ES turime struktūrinės teisėjų savarankiškumo garantijas. Tačiau vis dar sunku yra įvertinti, kaip veikia da, tos uh, jūsų teismų savarankiškumo apsaugos priemonės. Mes džiaugiamės, kad, kaip sakė Nurė Dijas, tarptautinė da, teismų tarybos da, tinklas taip pat stebi situaciją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad praktikoje Labai sunku yra rinkti duomenės 28 valstybėse narėse. Kartais a, buvo mes susidurime su institucinėmis ir politinėmis kliūtėmis, nes kartais būna taip, kad institucijos atsisako suteikti mums tam tikrus duomenys, pasiteisindamos įvairiais argumentais. Ir paskutinis dalykas. Mes e, iš savo patirties jau žinome, kad labai svarbu laipsniškai dirbti. Mes norime taip pat įtraukti visas suinteresuotas šalis į savo darbą. Toks laipsniškas požiūris yra tampa dar svarbesnis, kai kalbama apie platesnį mechanizmą, kuris, e, turės nepa, kuris turėtų apimti labai plačias savokas, tokias kaip demokratija ir teisinės valstybės principą. Lauksime tolesnių diskusijų. To, uh, to our, uh, like... Dėkuoju, iš tiesų labai įdomi tema mūsų debatam. Čia praktiškai kaip teismų Eurovizijos konkursas. kaip ir, kaip ir Eurovizija iš tiesų niekam nepatinka, labai per daug nepatinka nei muzika, nei dainos, bet niekas ne, nenori likti Eurovizijoje paskutinis. Tai ir su teismų sistema panašiai. Ponas Budry dabar paskutinis mūsų prelegentas. Dėkui, aš kalbėsiu prancūziškai. Pasinaudosiu galimybę kalbėti viena iš oficialių ES e, kalbų e, nacionalinių parlamentų vaidmuo siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumą. Aš pabandysiu e, papasakoti, kokia situacija be kita ko yra ir Luksemburgė. Teismų nepriklausomumas nėra tas viską gydantis vaistas bet, bet kuriuo atveju be nepriklausomumo, e, be teismų nepriklausomumo nėra nepriklausomų teisėjų ir nėra teisingumo. Tas e, teismų nepriklausomumas labai svarbus tiems kieno bylos yra teismuose nagrinėjamos. Tai yra demokratijos esminis elementas, teisinės valstybės esminis elementas, tai yra taip pat e, valdžių atskirimo mm, priemonė minėta Montesquieu. Turime būti realistais, kai kalbame apie galių atskirimą jis nėra jokioje valstybėje toksai tvirtas ir, ir, ir nepajudinamas, nes yra politinė dauguma ir vykdomoji valdžia, vyriausybė ir parlamentai valstybėse narėse bendradarbiauja mm, su Mm, ta daugumos valdžia bendradarbiauja su mažumos atstovais. O kalbant apie įstatymų mm, leidybos ir vykdomosios valdžios atskirimą, tai aišku, kad e, teismų, teis, teismų sistemos nepriklausomybė čia yra labai svarbi. Taigi, teismų sistemos autonomija pasireiškia įvairio, įvai, įvairiai, įvairiose sritise, tiek teismuose, tiek prokuratūroje. Ir valdžios galimas kišimasis į teismų sistemą yra labai dažnai diskutuojamas ir, ir e, svarstomas. Bet labai svarbu ne tik, kad valdžia, ta vykdomoji valdžia nesikištų į teismų sistemą, labai svarbu, kad ir teisėkuros institucijos nesikištų. Taigi, uh, labai svarbu iš tiesų, kad teismai išliktų nešališki. Teismai negali tiesiogiai būti atskaitingi parlamentui. Parlamentas negali svarstyti sprendimų, kuriuos priima teismai, nes tai būtų traktuojamas kaip neleistinas išorės spaudimas teismui bet e, teismus turi ginti parlamentai ir tą daryti vairiomis priemonėmis. Parlamentas pirmiausia aiškiai turi išsakyti e, teismų nepriklausomybės užtikrinimo principą, tas turi būti įtvirtinta konstitucijoje. Ir Luksemburgė mes tvirtiname e, ne tik teismų nepriklausomybę, teisėjų nepriklausomybę, bet ir prokuratūros. E, kalbant apie Luksemburgą, tai mes turim tą nacionalinę teismų tarybą, kurioje, į kurią įeina e, teisėjai ir jie siekia užtikrinti, kad teisėjų mm, darbas būtų nepriklausomas, kad teisėjai liktų nepriklausomi. O tarybos nariais, tos teismų tarybos nariais, nariai yra mm, skiriami ir parlamento, Ir tai turi būti daroma skaidriai ir kompetentingai atsižvelgiant į e, kandidatų kompetenciją. Ir teismų taryba taip pat nagrinėja ir iškilusias problemas. Yra tarpininkai, e, kuriuos parlamentas paskiria ir tie, tie tarpininkai negali kištis į bylų svarstymą, bet jei e, administruojant teisingumą yra kažkokių problemų, tai jie rengia ataskaitą, nurodo tas problemas ir tada m, mm, ta ataskaita, tas pranešimas yra atitinkamose kompetentingose komisijose e, nagrinėjamas, taip pat parlamente per Mm, viešąją mm, sesiją. E, trečia. Nacionalinis parlamentas yra teisėje kūros institucija ir atsakingas už tai, kad e, teisės aktai e, reglamentuojantis teismų darbą užtikrintų uh, teismų savarankiškumą, tarptautinių įsipareigojimų laikymasi. Taip pat čia reikia neužmiršti ir konstitucinio teismo vaidmens, nes dažniausia konstitucinio teismo teisėjai yra ta e, pirmoji grandis, kuri e, gali, m, mm, kuri svarbiai prisideda prie teismų sistemos savarankiškumo užtikrinimo, nes konstitucijos teismas irgi turi veikti nepriklausomai. Galiausia, parlamentas balsuoja dėl valstybės biudžeto ir turi užtikrinti, kad teisingumo sistemai būtų skirtos reikalingos tiek finansinės, tiek žmogiškųjų išteklių priemonės, kad uh, galėtų teismai tinkamai atlikti savo funkciją. Ir galiausia, parlamentas kontroliuoja vyriausybę jei mano, kad vykdančioji valdžia e, pažeidė teisi, teismų nepriklausomybės principą, tai turi imtis reikalingų kontrolės priemonių, kurios yra numatytos įstatymu. E, raštu pateikti klausimai, ministrų e, pasikvietimas pasiaiškinti specialios komisijos ar tyrimo komisijos sukūrimas jei to reikia, ir atitinkamų ataskaitų pranešimas ir jų pristatymas per plenarinės sesijas. Teisėjų pasikvietimas gali būti toksai gan jautrus dalykas, nes tai irgi susijęs su teisėjų nepriklausomumo užtikrinimu, taip pat ir parlamento atžvilgių. Taigi negalima, kaip ir teisėjų, kviesti, e, kaip ir prievartiniu būdu privalomai negalima teisėjų kviesti atvykti į komisijas, jie tą gali daryti uh, savanoriškų pagrindų. Ir galima svarstyti su jais, aišku, kad ne tas bylas, kurios dabar nagrinėjamos teisme, bet daugiau tokius bendrus aspektus. 13 metais Luksemburgė pavasarį vyko viešos diskusijos dėl vykdančiosios valdžios galių teisingumui. Ir tai buvo susiję su e, sena byla praėjusio amžiaus 90-metyje e, E, ir dėl tų nesutarimų tarp vieno iš, teisėjo, vieno iš teisėjų ir, ir vieno iš ministrų. Dėl ir tada nebuvo e, balsų dauguma, nebuvo balsuojama nei dėl ministrų, nei dėl to ministro, atsistatydinimo, nei dėl prokuroro. Konfliktas tada buvo tarp ministro ir prokuroro. Tai nei ministras, nei prokuroras neatsistatydino, jie liko savo vietose. Dabar nei vienas jų nėra, nei ministras, nei prokuroras. Tai tiek norėjau pakalbėti apie tas priemonės, kokias turi uh, nacionaliniai parlamentai, kad galėtų užtikrinti teisingumo teismų nepriklausomybę. Žinome, kad iš vienos pusės yra įstatymai ir įvairios priemonės, bet iš kitos pusės svarbi yra politinė valia, nacionalinio parlamento politinė valia tomis priemonėmis ir įstatymais pasinaudoti ir pasinaudoti protingai. Dėkoju. Dabar suteiksiu galimybę e, diskusijoms. Pirmoji mūsų kalbėtoja ponia Florėja iš Rumunijos. Ladies and gentlemen, it's an honor to be here. Uh... Ačiū, kalbėsiu rumuniškai. Esu Rumunijos uh, parlamento deputatų rūmų Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė, pirmą kartą, pirmą kadenciją dirbu Rumunijos parlamente. Mūsų šalyje veikia pakomitetis, kuris kontroliuoja Europos žmogaus teisų teismo sprendimus tam, kad galėtume suderinti mūsų teisės aktus ir tam tikras priemonės atsižvelgdami į žmogaus teisų teismo sprendimus. Pagal tai vertinami, kaip yra e, laikomasi žmogaus teisų. Taip pat e, Rumunijos parlamente veikia specialus tyrimų komitetas, svarstantis temas susijusias su žmogaus teisėmis. Daugiausiai e, šis komitetas skiria dėmesio 2009 metų prezidento rinkimų rezultatams. Taip pat parlamentas atlieka svarbu vaidmenį, skiriant teisėjus. E, iš tiesų Rumunijoje Teisėjų kandidatūras atrenka, rekomenduoja teisėjų taryba ir tvirtina prezidentas. Aš tačiau noriu kalbėti kaip pilietį šalies, kurios atžvilgių dešimt metų buvo vykdomas atinkamas stebėjimas dėl demokratijos žmogaus pagrindinių teisų ir teisės viešinimės principų laikymosi. Ir buvo rengiamos atinkamos ataskaitos ir jeigu ataskaitos vertinimai yra teigiami, tai vyriausybės gali visiems prieš nosis jomis pamojuoti, teikdamos, kad gerai atliko savo darbą, tuo tarpu jeigu ataskaitos yra neigiamos, tai opozicijai tai yra į naudą. Dar viena mintis, jūs kalbėjote apie ekspertus, kurie vykdys atitinkamą priežiūrą, kas bus tie ekspertai, kas juos skirs, buvo diskutuojama apie tai, tačiau yra dar vienas šios problemos aspektas. Iš kokių šaltinių šie ekspertai semsi savo informaciją. Dirbdama pastebėjau, skaitydama atitikamas ataskaitas dėl Rumunijos stebėsino, tam tikrą netolygumą, nenuseklumą pastebėjau ir ponas Timirmansas buvo atvykęs į Bukareštą, mes buvome su savo komiteto nariais su juo susitikę. Ir ten buvo svarstomas verifikacijos mechanizmo klausimas ir e, mes visi sutarėme dėl to, kad tai yra prašė judantis taikinys tas mechanizmas ir e, Negalima pamiršti, tačiau ir kai kurių su juo susijusių aspektų, jeigu priežiūra vyks taip, kaip vyko Rumunijoje, kuomet e, e, kiekvienais metais buvo kreipimas dėmesys į skirtingus dalykus, tai galima bus kalbėti apie tam tikrą diskriminaciją, kurie buvo patekusios Rumunija ir Bulgarija per pastarosius dešimt metų. Taip pat ir žiniasklaida per pastarosius dešimt metų buvo daug informacijos apie tai, kad ir kitose šalise yra nemažai problemų susijusių su demokratija, korupcija, teisės viršinybės principo laikymas, tačiau jų atžvilgių stebėsena nėra taikoma. Ačiū. Panas Šimkovskis iš Lenkijos. Ačiū, pana pirmininkė. Turime galimybę apsvarstyti šį klausimą, nes tema yra labai e, svarbi ir kitaip nei daugelį kitų šalių, kuriuose jau ilgą laiką buvo užtikrinta tam tikrų institucijų kontrolė. Uh, teismų nepriklausomumo Lenkijoje iki šiol to trūko. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Lenkijoje padėtis iki šiol buvo tokia, kad veikia vadinamoji teismų taryba, kurios nariai buvo patys teisėjai ir kurios įskyrė skiriami iš, iš teisėjų tarpo ir visuomenė šios organizacijos veiklos niekaip e, tinkamai nekontroliavo. Džiaugiuosi, pana Bodry, pristatyta pozicija, kuris pristatė Luxemburgo sistemą. Noriu pasakyti, kad Lenkijos teisingumo sistemos reforma juda tą pačią linkme, siekiant, kad Seimas, kuris atstovauja balsuojantiems piliečiams, galėtų daryti įtaką šalies e, teismų e, tarybos nariams ir 15 dabar tų narių iš 25 rinks parlamentas ir e, valstybės teismų taryba po to jau atrinkinės ir siūlys kandidatus į atskirų teismų vadovų ir teisėjų vietas. Ir prieš pradant vykdyti šią reformą, beveik pusė apklaustų Lenkijos piliečių kritiškai vertino teisingumo lygį Lenkijoje dėl teismų veiklos neefektyvumo, dėl nepasitikėjimo teismų primamais sprendimais ir būtent dėl to buvo pradėtos vykdyti atitinkamos reformos. Deja, labai dažnai mes susidurėme su tam tikra kritika, ponas Engelis, pavyzdžiui, vėl statė Vengriją ir Lenkiją prie gėdos stulpo. Ponas Engelis ir aš raginu vis tik tai e, pana Engelį Europos parlamentą galbūt labiau susitelkti į e, tiesioginės savo funkcijas, o nevertinti pagal e, žiniasklaidos pranešimus situacijos atskirose valstybėse narėse. Mes mielai kviečiame jūs atvykti į Lenkiją, kad galėtumėte patys įsitikinti, kad Lenkijos teisingumo sistema veikia visiškai tinkamai ir paprasčiausiai yra neteisingai viskas pristatoma žiniasklaida. Ačiū, žodis pana Jūrėka. Ačiū, negryšiu dabar e, prie tam tikrų e, teisinių aspektų, apie kurios buvo kalbama Kitaip tariant, valdžių pasidalymo principas yra e, taip veikiantis, kad e, dvi valdžios šakos negali turėti tų pačių funkcijų. Ir jeigu būtų nustatyta, kad e, kai kurie valstybė narė nesilaikoma antrajame straipsnėje nustatytų vertybių, tai turi būti teikiamas oficialus prašymas atitinkamoms institucijoms. Ir tačiau reikia vadovautis teisinės valstybės principų, būtent ir atitinkamas e, Europos tarybos sprendimas dėl. Padėties Lenkijoje. Pone Spinėlį kalbėjo apie tam tikras transcendentinės e, normas, kuriomis yra apibrėžiamos atitinkamos vertybės. Tam, kad nebūtų jomis naudojamasi politinėje kovoje, nekartą pasisakiau dėl antrame straipsnėje minimų vertybių. Teisinės valstybės principas. Prisiminkime istoriją Kiolno mieste, kuomet buvo seksualiai priekabiaujama prie moterų viešosiose vietose. Ir tuomet žiniasklaida nesivadovavo teisės viršinybės principų ir e, jai buvo paprasčiausiai liepiama nuslėpti tam tikrą informaciją. Tad dabar grįžkime prie Lenkijos Lenkijos konstitucinis e, teismas, kuris gina teisės viršenybės principus e, neseniai, e, minėjome ir šventėme Lenkijos konstitucinio teismo 20-metį. Jis yra aiškiai pareiškęs, kad sudėdamoji demokratinės sistemos dalis ir viena iš pagrindinių teisų ir vertybių yra negimusios gyvybės apsauga ir tai yra pareiškęs e, Lenkijos e, konstitucinis e, teismas. Tuo tarpu neseniai vyko posėdis Europos parlamente, kuriame komisijos vicepirmininkas Timirmanas tiesiog labai garsiai šaukė įvertinamas padėti Lenkijoje. Tačiau prieš kelis metus dar ir ES teritorijoje ir apskritai Europoje buvo vienintelės valstybės, kuriuose buvo leidžiama vykdyti abortus, tai buvo komunistinės valstybės, nei vienoje vakarų valstybėje tai nebuvo leidžiama. Aš daug esu uždavęs klausimų šiomis temomis, tačiau atsakymų į juos neišgirdavau. O Vengrija ir Lenkija šiuo metu yra užsipuolamos taip pat ir dėl to, kad mūsų vyriausybės vykdo demokratinius visuomenės sprendimus. Vengrija buvo kaltinama dėl to, kad vykdė demokratinės konsultacijas ir kad pasitelkė demokratijos mechanizmus. Tai yra išpolis prieš pačią demokratiją. Taigi e, galiu pasakyti, e, remiantis visuo tuo, ką pasakiau, kad egzistuoja nemažai abejonių, kad šios vertybės yra paprasčiausiai e, pritaikomos kaip politinės kovos priemonės ir kad egzistuoja tam tikras <clears throat> normos, kurios yra aukščiau virš kitų normų kuomet opozicijai yra neužtikrinamos visapušiškos veiklos e, laisvės ir teisės. Pirmkė prašo kalbėtojo jau baigti kalbėti. Išvada yra tokia, kad aš atstovauju tiems parlamento nariams, kurie kovojo totalitarnės diktatūros e, valdymo metu, gindami antrame straipsnė minimas vertybės, demokratiją, pagrindinės teisės, teisės viršenybė ir solidarumas. Aš esu Lenkijoje vienijo įvairių skirtingų įsitikinimų žmonės. Manau, kad reiktų vis tik tai pasikeisti patirtimi sukaupta per e, daugelį metų, nes būtent tai yra mūsų vienybės ir solidarumo pagrindas. Pasvitanė iš Vengrijos. Ačiū, pana pirmininkė. Turint omenyje, kad e, Frankas Engelis e, paskelbė pareiškimą dėl Vengrijos, turiu sureaguoti jo pasisakymus. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad Vengrijos parlamentas būdamas ES valstybės narės parlamentu ir Europos tarybos parlamentu vadovaujasi demokratijos teisės viršinybės pagrindinių teisų principais ir deda visas pastangas, kad tų principų būtų laikomasi. 2017 gegužės 17 dieną Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje ir e, Mes visiškai atmetame šios deklaracijos 7.3 punktus, nes nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad Vengrija pablogėjo teisinės valstybės situacija teisės viršinybės principų nemažiau mažiau yra laikomasi. Nuo 2010 metų dažnai yra kalbama apie būtinybę 7 straipsnį pasitelkti. Mes manome, kad tokie siūlymai neturi jokio pagrindo, nėra jokių įrodymų apie tai, kad teisinė valstybė ir demokratija Vengrija kiltų grėsmė. Tai yra politinio pasirinkimo klausimas, nes kai kuriuose sritise, e, pavyzdžiui, <clears throat> dėl migrantų, dėl ekonomikos krizės, Vengrija laikosi kitokios pozicijos. Vengrija yra pasirengusi diskutuoti, aptarti visas temas konstruktyviai ir plėtoti, vystyti bešališ, nešališką politinį dialogą, ieškant problemų sprendimo. Taip pat noriu pabrėžti, kad Vengrija palaiko ES ir norėtų metu įvykdyti tokias politinės reformas, e, pagal kurias ES galėtų išnaikinti terorizmą, atstatyti saugumą ir sustiprinti savo konkurencingumą. Ačiū uždėmesi. Ačiū jūsų pastabos dėl to, kad kairiai ir liberalai e, ragina aktyvuoti 7 straipsnį Vengrijos atžvilgių yra nepagristi. To prašė dauguma Europos parlamento narių, įskaitant ir Europos liaudės partijos frakciją. Negaliu kalbėti už socialistus ir žaliuosius, tačiau <clears throat> mano frakcija labai kritiškai įvertino liberalę vyriausybę, kuri e, e, pakeitė savo poziciją, prieš kurį laiką vyko diskusijos apie padėtį E, Čekijoje, Danijoje susijusios su prieglopščio prašytojais, taigi čia iš tiesų jokių e, partinių politinių interesų mes neginim, neginame, kadangi daugiau nėra norinčių kalbėti, tai dabar e, steiksime galimybę mūsų pranešėjams atsakyti ir atvirkštinė tvarka pradėsime nuo pono Bodry, po to ponas Krabit tai ir ponas Dijas ir ponas Engel apie bendras diskusiją. Pone Bodry, prašau. Dėkoju, aš norėčiau kai ką patikslinti apie e, Luksemburgo nacionalinę teisėjų tarybą, nes panašu, kad kolegos iš Lenkijos neteisingai suprato tai, apie ką aš kalbėjau. Aš sakiau, kad toje taryboje dirbs teisėjai. Teisėjus neskiria parlamentas. Parlamentas negali skirti teisėjų. Tai yra teisėjai, kuriuos e, da, skiria da, aukštesni. Au, a, e, a, teisėjų, kitų teisėjų ir jie yra renka, renkami teisėjų, aukščiausios teisėjų įstaigos, į kurią yra renkami, kurioje dirba atstovai iš advokatūros ir iš kitų institucijų. Dėkoju. Aš manau, kad tai labai yra, iš tikrųjų labai buvo svarbus patikslinimas. Ir Kai valstybės narės gyvendina teismų sistemos reformą, mes nekalbame apie da, visiškai tokį neartą lauką. Ne, mes jau turime da, standartus, kuriuos nustatė Europos taryba, yra standartai, kuriuos taip pat yra parengęs teisėjų, Europos teisėjų tinklas. Ir be abejo, savame suprantame, kad labai svarbu yra uh, įgyvendinti reformas, kurios atitiktų visus šiuos Europoje galiojančius standartus. Ir čia aš galvoju apie ministrų, 2010 m. Europos tarybos ministrų komiteto rekomendacijas, kuriuose yra nurodyti labai aiškus standartai. Ir tie standartai leidžia atsižvelgti į visų Europos tarybos valstybių narių teisinių sistemų skirtumus. Uh, Ir ten yra aiškiai pasakyta, kad teisėjų tarybos narius renka tai kiti teisėjai, o ne parlamentas. Taigi Europa ir platesnė prasme e, Europa, tai, tai yra Europos tarybos e, e, šalis, jau dirbo to klausimu daugiau nei 40 metų, yra parinkti standartai, kurie yra visiems priimtini. Ir labai svarbu, kad tos šalis, kurios ketina reformuoti savo teismų sistemas, išvelgtų, visiškai išvelgtų į tuos euro, europinius standartus. Tai yra svarbu ir Europos Sąjungai, todėl kad svarbu būtų priminti, kad nacionalinis teismas Tai yra ir ES teismas. Nacionalinis teisėjas yra taip pat ir ES teisėjas, kai jisai gina ES e, teisės klausimus. Ir pagrindinių teisų hartija leidžia kiekvienam piliečiui kreiptis į teismą tam, kad būtų užtikrintos jo teisės, kurios yra įtvirtintos ES teisinė. Ir teisė kreiptis į teisėją reiškia, kad tai yra teisė kreiptis į nepriklausomą, savarankiškai dirbantį teisėją. Tai yra ne, e, e, kreiptis į teismą. Tai yra nepaprastai svarbu. Todėl būtina užtikrinti uh, kad teismai veiktų savarankiškai. Kitaip iškils problemų įgyvendinant ir ginant ES teisę. Taigi tai yra bendra visų mūsų problema ir tai yra ES problema. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra mūsų bendros vertybės. Antrame straipsnėje yra nurodytos ES vertybės ir egzistuoja bendras šių vertybių suvokimas kuris yra pagrystas ir mūsų teisingumo teismo jurisprudencija, Strasbūro teis, teismo praktika. Ir gali atrodyti, kad tai yra bendri dalykai, bet vėlgi čia da, jau yra sukaupta patirtis ir sutarties antrame straipsnėje nurodytos vertybės jau buvo išaiškintos uh, priima sprendimus variose bylose ir tas bendras suvokimas ir taip jau egzistuoja. Aš manau, kad tai labai svarbu suprasti, kad mes jau turime bendrą vertybinį pagrindą ir tai tas vertybinis pa, a, a, pagrindas yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai ir todėl Baltojo knygoje, kurioje kalbama skirtai vert, vertybėms, labai daug a, a, pabrėžiama, kad tos vertybės yra bendros ir jos turi būti taikomos. Ir tai yra labai svarbu. Ir reikia tikrai vengti bandymų kažkaip teikti, kad tos vertybės yra relatyvios, santykinės, saliginės ir taip toliau. Tos vertybės egzistuoja ir negalima manyti, kad jos yra kažkokios labai bendros ir kiekvienas gali jas interpretuoti kaip nori. Nes, kaip minėjau, jau egzistuoja nemažai ES teisinė informacijos apie tai, kas yra tos vertybės. Dėkoju. Aš norėčiau e, šiek tiek e, paaiškinti kai ką, nes man rodo, sovi iš Rumunijos e, neteisingai mane suprato. Kai aš kalbėjau apie parlamento narius, a, Aš noriu pasakyti, kad nacionalinių parlamentų nariai vaidina svarbu vaidmenį skiriant teisėjus. Aš noriu pasakyti, kad jie skiria e, e, teisėjus. Jie, jie skiria neteis, neteisėjus e, teisėjų tarybos narius. Mes dirbame 28 valstybėse narėse, 20 narių veikia teisėjų tarybos ir mes su jais bendradarbiaujame. Kitose šalise teisingumo ministrai atlieka panašų vaidmenį. Bet kuriuo atveju teisėjų tarybos paprastai yra atsakingi už teisėjų skirimą ir jų, jų pareigų keitimą. Antra, aš nenoriu gilintis į tai, kas vyksta Lenkijoje. Aš tiesiog norėčiau atkreipti sudėmėsi, tai kad mūsų pastaroji teisėjų apklausa, kuri buvo atlikta anonimiškai visoje Europos Sąjungoje ir joje dalyvavo beveik 12 tūkstančių teisėjų, Lenkijoje į klausimą, kuris skambėjo taip, kad vyriausybė per pastarosius dviejus metus gerbė mano savarankiškumą, 74 e, procentai atsakiusiųjų pasakė, kad ne, jie, jų atsakymas būtų neigiamas. Ir uh, į klausimą, ar jūsų uh, parlamentas gerbė jūsų teisę į savarankiškumą, 72 procentai atsakė, kad ne. Štai ką aš norėjau pasakyti. Dėkoju. Dėkoju. Frankai, Gerai, vieną minutę jums suteiksiu. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad aš nesuprantu, kuo mus kaltina. Le, e, Vokietijoje federalinius teisėjus skiria e, e, teisingumo ministras. Austrijoje de, Federalinė vyriausybė tą daro. Švedijoje juos skiria teisingumo ministras. Jis išrenka teisėjus iš teisėjų tarybos ir parlamento paskirtų kandidatų. Taigi, taigi kitose šalyse egzistuoja sistema panašiai į tą, kurią mes kūrėme. Taigi pasakykite mums labai konkrečiai, kaip mes pažeidinėjame de demokratijos e, principus. Kai, kodėl jums atrodo, kad mes negerbėme teisėjų teisėse savarankiškumą? Pasakykite mums labai, labai konkrečiai. Ne, ir mums dar labiausiai rūpi piliečių nuomonė, o ne teisėjų. Aš manau, kad e, mes esame susirūpinimą ne vien dėl situacijos e, Lenkijoje, bet ir Vengrijoje. Ir tai nėra, e, mūsų nuogastavimai nėra pagristi vien žiniasklaidos pranešimais. Daugybė nepriklausomų organizacijų, skaitant ir Venecijos komisija, atliko nemažai tyrimų. Aš nemanau, kad apie tai dabar reikėtų kalbėti, bet tai parodo, kad mums dar kartą parodo, kad mums reikia platesnio mechanizmo, kuris būtų taikomas visoms valstybėms narėms, tam, kad galima būtų palyginti padėtį valstybės narėse. Mes nenorime sakyti, kad kažkokia sistema yra geriausia. Ne. Mes norime, kad visur būtų taikomi vienodi standartai. Mes, pavyzdžiui, mano šalyje neturime konstitucinio teismo. Aš, aišku, labai norėčiau, kad pas mus veiktų toks teismas. Bet kartu aš nemanau, kad kas nors pasakytų, kad uh, Niderlandai yra bananų respublika, kurioje nėra jokios demokratijos. Taip, E, demokratiniai modeliai gali būti įvairūs. Vienose galioja atstovavimas demokratijos principas, kitur galioja e, mažoritarinė rinkimų sistema ir taip toliau. Bet visi privalo laikytis tų pačių standartų. Štai apie ką eina kalba. Čia mes nekalbame apie tai, kad kažkokia sistema yra savame geresnė nei kita sistema. Prašau, ponia Engel. Dėkoju, kaip ir kiti aš kalbėsiu viena iš e, savo šalies oficialių kalbų. Mes turime tris, taigi galima rinktis. Sofija, mes niekuomet nesakysime, kad Niderlandai yra e, e, bananų respublika. Ne, galima būtų pasakyti, kad jūs esate, jūs turite monarchą, kuris negali valdyti nieko. Da. Bet e, vis tiek viskas pas jūs yra gerai. Nebaigdamas, e, aš norėčiau pakomentuoti Lenkiją, Vengriją ir gal ir kitas šalis, nes mes matome, kad šiuo metu e, šių šalių vyriausybės elgesi gal neįtintinkamai, bet tokių vyriausybių gali būti ir kitur. Aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, apie ką kalbame. Mes visi labai gerai žinome, visi labai gerai žinome Lenkijoje parlamentas politizuotai skiria konstitucinio teismo teisėjus. Ir gal tai ir atitiktų formaliai konstituciją. Bet politinė dinamika, kuris slepiasi už tų visų sprendimų, nėra gera. Aš žinau, kad jūs tą vertinate visiškai kitaip ir suprantu, kad ir kolegos Vengrijoje taip pat vertina situaciją kitaip mes. Čia yra viena problema, kokia yra tokia. Tai yra Europos valdysenos logikos stoka. Mes nenorime tai kištis į tai, kaip kiekvienoje valstybėje veikia įvairios institucijos, mes leidžiame toms institucijoms formuotis savame taip, kaip atrodo tinkama toje šalyje. Ir mes manome, kaip jums yra žinoma, nes mes nu, nuosekliai jūs kritikuojame, iš pradžių Vengrija, po to dabar Lenkija, jūs žinote, kad mes manome, kad e, narystė Europos Sąjungoje reikalauja, kad jūs iš juos visus reiškinius reaguotumėt kitaip. Na, mes pažiūrėsime dar, kas, kas e, vyks. Be abejo, mes ne, ne, nieko neketiname mušti, versti, bet mes turime užtikrinti, kad Lenkijoje, Vengrijoje ir gal rytoj kitose šalise būtų, atitiktų ES standartus. Jūs prisijungite prie organizacijos, kuri yra labai panaši į federaciją. Jūs tą padarėte savo norų, puikiai žinodami, e, į kokią organizaciją stojote. Ne ES prisijungi prie Lenkijos ar Vengrijos. Ne, Lenkija ir Vengrija prisijungi prie ES, puikiai žinodamos, kur stoja. Ir aš galimis pasakyti, kad e, ko gero mūsų nuomonės ir toliau išliks skirtingos geras dalykas e, yra tas, kad mes ES šiandien galime e, kalbėti apie tai civilizuotai Europo, parlamentuose ir kitur, o ne kovoti. Bet man tikrai kelia sibjaurėjimą tam, tikro, tam tikri jūsų veiksmai. Ir aš net nenoriu vartoti kitokio, kur kas griežtesnio žodžio jūs mums sakote. Pavyzdžiui, įvykusi apklausa Lenkijoje, jūs galite mums sakyti, kad ten kažkiek beveik 2 milijonai pritarė jūsų mintims. Taip, bet taip, bet, bet taip mums net, net e, neįdomu dėl to, kad uh, Net ir tie skaičiai yra jokingi. Pavyzdžiui, net 60 procentų žmonių nedalyvavo tame referendume dėl migracijos. Vengrijos ministras, pavyzdžiui, pasakė, kad dabar ES e, remia teroristus. Na, aš suprantu, kad gal jis ne visai tą pasakė. Čia galima gal ginčytis, kad mes nelabai supratome, de, nemokame vengrų kalbos galiausia. Bet tai yra ES valstybės narės ministras. Ir jis sako, kad Bruselis, Bruselėje e, slepiami yra teroristai, kad Bruselis stoja teroristų pusę. O Bruselėje yra visos ES institucijos. Tai yra visiškai nepriimtina. Aš pasisakau už tai, kad septintas straipsnis būtų taikomas labai griežtai. Šiandien Vengrijai, o rytoj gal kitoms šalims. Nes aš manau, kad jei mes leisime uh, tam tikriems dalykams išsiplėtoti, išsikeroti, tuomet mes sugrįšime tą padėtį, kurią turėjome prieš kelis dešimtmečius. Aš manau, kad ir tais atvejais, kai vyriausybė elgesi netinkamai, mes turime tą aiškiai pasakyti, tam, kad ji pasitaisytų. Uh, Dėkuoju. Dabar mes galėsime jau baigti diskusiją. Taip aš suprantu, kad yra šiokių tokių klausimų, kurie yra labai kontroversiški, labai jautrus, kurie uh, sukelia daug emocijų. Ir ponas Engelį visiškai teisingai pasakė, kad mes šiandien kalbame apie demokratijos esmę. Nors ir labai stringai gal kalbame, bet mes demokratiniu būdu turime surasti bendrų sprendimų. Bet būtent tam ir yra skirti tokie uh, susitikimai. Uh, Mes apie Orbano vyriausybę kalbame jau septynerius metus ir jau visi esame pavargę, įskaitant ir Orbano vyriausybę. Jau visiems susibodo tai, kad mes tiesiog taip svaidomės tais kaltinimais, ar tai yra tiesa, tiesa netiesa ir taip toliau. Todėl mums reikia bendrų standartų, kurie būtų pagrįsti tuo, ką mes jau dabar turime. Kaip sakė ponas Krabitas, mes nepratidame nuo nulio. Ir ponas Hampel ir ponas Krabit iš esmės pasakė tą patį. Visos sistemos funkcionavimas priklauso nuo kiekvie, to, kiek gerai funkcionuoja atskira sistemos dalis. ES yra vertybėmis pagrista bendryje, bet tai yra ir teisė pagrista bendryje. Ir kaip pasakė ponas Krabit, kai nacionaliniai te, e, teismai taiko ES teisę, jie tampa Euro, ES teismais. Todėl mes turime užtikrinti, kad visi remtųsi tais pačiais dalykais ir taikytų tuos pačius standartus. Todėl mes ir turime kalbėti. Tai nereiškia, kad e, viskas yra relativu. Egzistuoja tam tikri standartai. Jeigu tam tikrų šalių, tam tikros vyriausybės sako, kad ne, mes nenorime laikytis tų standartų, tuomet gal mums reikėtų išsiskirti. Bet atvirai pasakysiu, aš esu įsitikinusi, kad dauguma žmonių, net ir tose šalise, kurios buvo daugiausia minimos, šiandien nenori atsiskirti nuo ES. Jie nori būti Europos šeimos nariais ir jie nori surasti bendrus sprendimus. Todėl aš norėčiau pa, a, pasiūlyti visiems. A, apsvarstyti e, savo pasiūlymą, kurį patikė anksčiau, kad kiekvienas parlamentas skirtų po, po vieną pranešėją, su kuriuo mes galėtume po to toliau tęsti diskusiją. Reikėtų pagalvoti, e, ką darysime toliau. Europos parlamento pranešimas turėtų tapti tik tai pirmųjų žingsnių. Tai kągi, mano paskutinė pastaba bus labai tokio praktinio pobūdžio. Šią diskusiją mes galime prate, pratesti pietaudami malonesnėje aplinkoje. Atsiprašau, bet aš turėsiu jūs palikti. Tikrai labai norėčiau papietauti su jumis, bet e, dėja turiu būti kitoje vietoje. Ir e, aš dar nesugebu būti dviejose vietose vienu metu, todėl aš turėjau pasirinkti ir dėja turėsiu jūs palikti, bet ponas Engel net nebejoju, susitvarkys e, su jumis, jūs e, gurkšnodami vyną galėsite tikrai su juo aptarti pačius aštriausius klausimus. Na kągi, labai dėkuoju, aš manau, kad diskusija buvo iš tikrųjų labai labai gera. Mes e, ta, tikrai atsižvelgsime į tai, kas buvo pasakyta ir dar kartą visiems dėkuoju.